Think, that, that the, the Kolegos, pradėkime posėdį. Kaip tikriausiai prisiminate, mes vakar pakeitėme šiek tiek darbo tvarkę, tai pradėsime nuo Rika Maner pranešimo dėl paramos Europos regioninės plėtros fondo e, lėšų panaudojimo bendradarbiavimo tikslui. O po to jau viskas svarstysime numatytą tvarką. Taigi pirmiausia ir suteiksiu žodį Rikai Maner. Dėkoju. Pone pirmininkė, ačiū visiems kolegoms už pateiktus pakeitimus. Jų buvo sulaukta nemažai ir tų pakeitimų dėka um, buvo galima parengti šį pranešimą ir galima buvo pradėti ieškoti kompromisų su šešėliniais pranešėjais. Na, dabar mes šį darbą atliekame detaliai. Yra keletas probleminių dalykų, tačiau tikiuosi, kad mums pavyks rasti konsensusą dėl svarbiausių dalykų. Labiausias parlamento rūpestis turėtų būti toks. Šis reglamento siūlymas pirmą kartą turėtų būti pakankamai aiškus. Regioninio bendradarbiavimo programos turėtų būti įgyvendinamos aiškiai ir paprastai. Tad reikia remtis pakeitimais, kompromiso pakeitimais, kurie būtų tvirti Ir paskui galima bus visą tai pritaikyti ES lygmenių. Aš čia nekalbėsiu apie kiekvieną pakeitimą atskirai, tačiau tikiuosi, kad sulauksiu jūsų paramos, kad galėtume parengti gerą teisėkuros paketą. Tarp pakeitimų yra tam tikro dubliavimosi. Žinome, kad mano pačios pakeitimus jau yra dalykų, kurie apima tai, kas jau siūloma kitose pakeitimuose. Norėčiau minėti tris dalykus. Jie gali kelti daugiausia problemų. Pirmiausia, daug pakeitimų yra kalbama apie finansavimo reikalus. Tai yra, yra sakoma, kad reikėtų tiesioginio finansavimo iš programų. Daug kartų apie tai buvo diskutuota su Europos komisija, tačiau norėčiau dar kartą išgirsti, ką apie tai mano komisija, nes būtent komisija mums turėtų pateikti motyvus, kuriais grindžia savo poziciją e, kokias problemas jie mato dėl tų tiesioginių mokėjimų. Antra, noriu kreiptis į kolegas. Darybos su, darybos su taryba prasidės, tad turime likti tvirti, Turime sustelkti prie biudžeto klausimų. Aš jau sakiau ir tai buvo minėta. Pateikiau 7 procentus tokius skaičius anglovos būdekoms. 3,48 procentai tokių skaičių pasiūlė Europos komisija. Mes žinome, kad 7 procentų lygio nepavyks pasiekti, tačiau jeigu pabandysime siekti, kad būtų išlaikyta tas skaičius 3,48 procentai, tai čia parlamentas turės laikytis labai tvirtai ir turės reikalauti tų procentų. Ir aš norėčiau pasakyti, kad turime remti šį komisijos siūlymą ir jeigu tvirtai laikysime, tai mums pavyks. Biudžeto lėšų trūksta, tai yra nepaslaptis Ir, na, kyla pavojus, kad gali nepavykti pasiekti reikiamų tikslų, jeigu finansavimas nebus tinkamai užtikrintas. Na ir trečias dalykas, kurį norėjau paminėti. Komitete nuomonės yra skirtingos šiuo klausimu. 150 km. Toks skaičius yra minimas dėl pasienių teritorijų, kas laikytina tiksliau pasienių teritoriją. Aš pati šiek tiek e, skeptiškai žiūriu į tos teritorijos ar tos geografinės zonos išplėtimą. Pavyzdžiui, jeigu kalbėtume apie salas, šiuo atveju tai yra svarbu. Jau dabar galima būtų pasinaudoti pasienio regiono e, nuostatomis, jau būtų galima remtis, strand B, tas tuo vadinamuoju Aš pasiūliau, kad tarp vadinamo strand A ir strand B būtų 15 procentų e, riba nustatyta, tiek, būtų, tiek siektų uh, pasirinkimo laisvė ir tuomet saloms būtų taikomų šios nuostatus, kai dėl ultraperiferinių zonų. Čia buvo pasiremta dideliu lankstumu ir ultraperiferiniai regionai turėjo galimybę lėšomis pasinaudoti labai plačiai, net jeigu ta 150 km riba nekarta buvo viršyta. Aš, kaip jau sakiau, ne, nemanau, kad reikėtų didinti šią ribą kilometrais, dėl to dar reikėtų padiskutuoti. Ir tikiuosi, kad pavyks rasti kompromisą ir dėl to. Na, šiuo savo pasisakymą kol kas ir baigsiu, tikiuosi, kad prisidėsite E, prie pranešimo rengimo. Visiems dėkuoju už puikų bendradarbiavimą. Uh, Ačiū. Norėčiau paprašyti pono Francesco de Angel Angelidis pasisakyti. Ačiū pirmininkė. Dauguma iš 370 pakeitimų, kurie buvo pristatyti. Mhm tikriausiai bus įtraukti į kompromisus. Na, kalba eina apie ambicingesnį teritorinį bendradarbiavimą, įskaitant ir socialinio teisingumo elementus. Taigi, esant tokiai situacijai, aš labai pritarčiau per Vanš Berez pakeitimams, užimtumo socialinių reikalų komiteto vardu pateiktiems pakeitimams, kadangi Jie yra labai svarbus, mano manimu. Juose kalbama apie ekonominę, socialinę įtraukti, taip pat minimi ir mažiau palankus regionai. Taip pat yra minimi strategijos 20, e- Europa 2020 tikslai, kalbama apie tai, kad rinkoje reikia skaidrumo, kad reikia užtikrinti judumą. Esu labai dėkinga praneš, dėkingas pranešėjai, visų pirma, už jos norą ieškoti subalansuotų sprendimų. Ir taip pat bandyti užregistruoti visas tas pakeitimuose išsakytas mintis. Keletą dalykų norėčiau trumpai pakomentuoti. Pirmiausia, pranešėja pati jau tą dalyką minėjo - biudžetas. Turime nepamiršti, kad situacija yra sudėtinga, išgyvename sudėtingą, sunkę krizę, aišku, tai turi įtakos biudžetams. Pirmininkų suiga ką tik nusprendė, kad neturėtumėme keisti ir pakengti finansiniams aspektams, nors kai kurie komitetai tą jau yra padarę. Na ir aš manau, kad, kad jeigu tikslas, kurį nustatė komisija, yra 7 procentai, tuomet mano vertinimu tai yra visai racionalus pagrindas. Tačiau šalia to mes turime būti įsitikinę, kad netimsime finansavimo iš kitų tikslų, nes priešingų atveju kyla rizika, kad na, atsidursime tokią situaciją, kai šuo pats bandys pagauti savo uodegą. Taigi iš tiesų čia reikia siekti užtikrinti pusiausvyrą. Kitas dalykas, apie kurį norėjau kalbėti, tai techninės paramos biudžetas. Na, aš asmeniškai nesu dėl to įsitikinęs, dėl vienos paprastos priežasties. Ir tai yra susijęs su mano asmenė patirtimi. Savo ankstesnėme darbe aš tvarkiau bendrijos išteklius. Na ir aš nemanau, kad mes perdėm daug išteklių galėtumėme skirti techniniai pagalbai, nes tai reiškia personalo darbuotojus, naujas struktūras, dar, darbuotojus. Ir dabar, ypač esant kriziai, mes turėtumėme daugumą išteklių orientuoti į piliečius, į regionų gyventojus. Jeigu mes norime paremti projektus, investicijas e, tinkamais ištekliais siekiant e, didesnio augimo, plėtros, kuriam darbo vietas. Taigi, manau, kad reiktų labai atidžiai apie tai pamastyti. Galbūt tik tuo met, kai techninė pagalba, techninės pagalbos finansavimas yra tvirtai argumentuotas, tik tuomet mes galėtumėme tą padaryti. Dar viena mintis. Penki teminiai tikslai. Man tai yra priimtina, nes tai reiškia, kad užtikrinama daugiau lankstumo. Ir taip pat pasisakau už daugia pakopį valdymą. Man tai irgi yra labai svarbus dalykas. Iš principo aš manau, kad turime šiek tiek drąsiau elgti su lankstumu turėtumėme lankstumo siekti daugiau, o ne mažiau. Na ir galiausiai, man labai svarbu būtų minėti turistinį ir kultūrinį paveldą. Kadangi, mano manimu, tai yra puikia galimybė Ir dėl to mes e, turime nukreipti pakankamai finansavimo tam tikslui. Kadangi tokiu būdu galėtumėme skatinti augimą, plėtrą ir be kita ko, aišku, kurti darbo vietas. Dėkoju. Ačiū. Dabar norėčiau pakviesti François Alfonsai pasisakyti. President. Ačiū, ponė pirmininkė. Keletą žodžių Dirbome ieškodami kompromisu, noriu pritarti pranešėjos nuomoniai dėl to, kad reikia turėti tvirtą poziciją, kad teritorinis bendradarbiavimas būtų laikvos prioritetu kito programavimo laikotarpiu. Europos parlamentas čia vaidino labai tvirtą vaidmenį. Na, mums sakoma, 7 procentų riba yra nepasiekiama, ar reikėtų pasitengti tą sumą, kurią siūlo Europos komisija, 3,48 procentai. Na, suprantu, kad spaudimo yra daug, kad būtų galima šiek tiek sumažinti regioninės politikos užmojus. Tačiau aš manau, kad yra vienas dalykas, dėl kurio nusileisti negalime, tai yra teritorinis bendradarbiavimas, nes tai yra pati europietiškiausia iš visų sanglaudos politikų. Ir čia turime likti ypač tvirti, kadangi ES kūrimo idėją pačią čia mes giname. Savo frakcijos vardu norėčiau pasakyti pranešėjai, kad jos siūlymas bandyti apeiti problemą netenkina manęs. Je ne sais pas. Oui, là c'est bon. Merci. Oui. Taigi, mūsų tai netenkina, kadangi šis sprendimas uh, atrodo nesuderinamas su sutarčių nuostatomis, kur kalbama apie salas. Problema yra ne 150 km, ne tas atstumas. Mes kalbame apie teritorinį lygmenį. Sala gali būti regionas su daugybė provincijų ir teritorinis bendradarbiavimas vyksta su visa sala. Visa sala gali būti laikoma regionu, čia prieštaraujama reglamentui e, ir kai dėl pačios dvasios Reglamentas turi būti pritaikomas prie realybės, o ne, nereikia bandyti realybę pritaikyti prie reglamento. Bandant veikti kažkaip apytiksliai. Manau, kad Europos komisijos atsakomybė būtų pateikti tokį siūlymą, kurį būtų galima pritaikyti tiesiogiai salų regionams. Būtent dėl to daugelis deputatų iš uh, E, salų, ypatingai salose išrinktų, mes esame susirūpinę dėl to, teiksime atvirą laišką komisijai šio klausimu ir mes tikimės, kad turime būti labiau išklausyti šią temą. Dėkoju. Merci beaucoup. Olgi Vlasak. Olgi. Eh, non? Uh, eh, Yunus Amarji, oui. Yunus Amarji. Madame la Présidente, merci. Ačiū, ponia pirmininkė. Pritariu tam atliktam darbui. Ačiū pranešėjai, norėčiau pasakyti dvi pastabas. Suprantama, yra būtina užtikrinti didesnį lankstumą ir čia pateiksiu pakeitimą, kur yra apimtas Europ... regionų komiteto e, pasiūlymas prioritėtų skaičių išplėsti iki, šeštų, iki šešių. Norėčiau dar paminėti vieną dalyką. Tikiuosi, kad pavyks įtikinti pranešėją tuo, kad 150 km kriterijus yra neįtikėtinas dalykas. Aš pritariu tiems paaiškinimams, kuriuos pateikė kolega Alfonsi. Norėčiau tiesiog pateikti konkretų pavyzdį. Kai dėl Reunjono salos. Mauricijaus sala nuo Reunjono yra už 200 km. Kita artimiausia teritorija yra už 700 km. Tai štai, tų skaičių pakanka įrodyti, kiek tas kriterijus 150 km yra netinkamas ir dėl to e, užjūrių regionai nebegautų galimybės pasinaudoti tomis pozityviomis priemonėmis, e, kur, kurio, kurios yra pritaikytos pasienio bendradarbiavimui. Aš tikiuosi, kad kompromisų ieškodami mes įtikinsim pranešėją, kuri kol kas skeptiškai žiūri mūsų argumentus, bet aš tikiuosi, kad jos skepticizmas ilgainiui virs įsitikinimu. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū. Kaip suprantu, niekas nenori papildyti kalbėjusiųjų, todėl galime iš karto kreiptis į Europos komisiją. Norėčiau paprašyti Nikolas Martin, generalinio direktorius pavaduotojo, pakomentuoti. Labai ačiū, pirmininkė. Aš sutelksiu dėmesį į kai kuriuos svarbiausius pakeitimuose iškeltus klausimus šiandien. Atrodo, kad paskaičiavus daugiau e, pakeitimų siūloma ETC pakeitimų, o ne CPR. Komisijos nuomonė, teminė koncentracija yra tiek pat svarbi teritorinio bendradarbiavimo programoms, kaip ir kitoms. Tai yra komisijos pasiūlymo pagrindas ypač žinant, kokio masto finansavimas yra skiriamas ETS programams. Todėl labai svarbu jų nesuš, nu, nenuvertinti. E, fondai skiriami ETS turi būti panaudojami tiek pat efektyviai, kaip ir e, fondai skiriami kitoms rytims. Todėl reikia sukurti pakankamai gerą mechanizmą tam pasiekti. Dėl investavimo prioritetų. Be abejo, matome labai daug pakeitimų, kuriais um, bandoma išplėsti taikymo apimtis. Bet labai svarbu išnagrinėti, kad e, regionų plėtros fondo reglamentas nebūtų dubliuojamas. ERDF reglamentas yra taikomas ir ETS, nes ETS yra finansuojamas iš ERDF. Labai svarbu, kad komisija išplėstų taikymo apimti ir kad suprastume, kad pagal ERDF reikia platesnių investicijų. Tačiau būtina išlaikyti aiškumą. Nu. Ypač turbūt žinote, kad Europos komisijai norisi e, į tikslus ir investavimo prioritetus įtraukti kultūrą ir turizmą. Taip e, yra ne todėl, kad e, mūsų nuomonė nereikia investuoti į tas rytis, į tas rytis galima investuoti, Tačiau čia kalbam apie sektorius, o ne apie tikslus kaip tokius. Juos galima finansuoti, kai jie prisideda prie tikslų susijusius su ekonomikos raida. Kitaip mes, man atrodo, neduotume, duotume negerą ženklą, jeigu kultūrą ir turizmą išskirtume kaip atskirus e, tikslus savaime. Poras, e, porą klausimų, kurie šiandien nebuvo paminėti, bet e, pakeitimuose jie mm, išriškėja dėl išteklių paskirstimo. Po pamastymų nusprendėme išlaikyti tokią pasistemą kaip ir praeistą finansavimo laikotarpį. Mes prašome tam tikrų asignavimų nacionalinių lygmenių ir nemanome, kad egzistuoja mechanizmas, kuris leistų nukreipti asignavimus į programinės rytis, nes e, reikiamų lygmenių nebūtų pakankamai e, statistikos. Turiu galvoje NATS 3 e, lygmenį. Mm, reglamente mes matome pakankamai lankstumo ir žinome, kad jau dabar yra diskutuojama, todėl svarbu, kad tos diskusijos būtų išlaikytos kaip atspirties taškas pradinėme programos taške, tačiau suprantame, kad reikia e, toliau standartizuoti tuos reikalavimus ir programas e, paversti efektyvesnėmis. Kitas dalykas E, komisija pripažįsta jautriausias problemas, bet pamirškime, kad Europos teritorinis bendradarbiavimas buvo sukurtas e, įtraukiant daugybę įvairiausių komponentų. Egzistuoja komponentas per sienas ir transnacionalinis komponentas. E, komponentas per sienas yra pagrystas, yra susijęs su rimta problema. Pažiūrėkime į žemę esančią pasienyje Čia iškils labai daug sunkumų, daug problemų, nes neretai teritorija yra padalinta dirbtinai ir todėl būtų protinga e, konkrečią finansavimo sumą skirti pasienio e, teritorijoms. Lygiai tą patį galima pasakyti apie jūros sienas. Europos e, komisijos nuomonė ne visada sienos jūroje gali būti apibrėžiamos taip pat kaip sausumoje, ypač kai galvojame, kad uh, tarp skirtingų teritorijų atstumai iki tos, e, tiksliau, jūra esančios sienos atstumai iki skirtingų teritorijų yra keli šimtai kilometrų. Mes suprantame, kad pasienio teritorijos negali būti išbrauktos iš torinio bendradarbiavimo ir tai bus daroma pagal transnacionalinę grandį. Ir paskutinis komentaras dėl biudžeto. Mes džiaugiamės tuo, ką pasakė komis pranešėjas sakė, kad reikia geros dėrybų pozicijos. 7 procentai yra paminėtas toks skaičius. Bet norėčiau priminti vieną dalyką. Europos komisijos pasiūlyme jau yra numatytas didelis padidėjimas, daugiau negu 30 procentų. Bet pagalvokime, kiek bus pasiekta efektyvumo. Iš patirties žinome, koks finansavimo lygis gali būti efektyviai įsisavintas pagal ETS programas. Lėšų įsisavinimo problema yra labai rimta. Turime išsaugoti pusiausvirą, kalbėdami apie ETS programų finansavimo mastą ir tų programų efektyvaus panaudojimo galimybės. Ačiū. Maner. Reikia maner. Kiitoksia puheenjohtaja. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ačiū už visus pateiktus komentarus. Pirmiausia, dėl biudžeto klausimo. Norėčiau pradėti štai nuo ko. Būčiau patenkinta, jei sulaukčiau paramos 7 procentų siekiui, kai dėl fondų panaudojimo viskas tvarkoja, galėsime pasi, pasižiūrėti, kaip juos panaudoti. Tačiau jeigu pažvelgtume į dabartinį laikotarpį, dabartinių dėrybų matų matyti, kad pasienio bendradarbiavimas labai nukentėjo. E, jis sumažėjo pagal komisijos siūlymą. Todėl ir sakau, kad žvelgiant į biudžeto situaciją, ekonominės krizės kontekstą, jei Europos parlamentas nelabai tvirtai laikysi savo pozicijos, gali atsitikti taip, kad atsidursime sunkioje padėtyje Tie 3,48 procento, kuriuos siūlo Europos komisija, m, mm, gali būti ir sumažintas skaičius, kad dėl techninės pagalbos. Aš laikausi atviros pozicijos, galime dėrėtis ir ieškoti išeičių ir aptarti tuos laikotarpius. Ir čia Norėčiau paminėti, kad labai svarbu vaidmenį vaidina smulkus projektai, kad dėl tų 150 km atstumo. Dėl to kilo be nedaugiausia diskusijų. Norėčiau pasakyti, kad pritariu Europos komisijos nuomonė, kadangi pasienio bendradarbiavimas, tarp valstybinis bendradarbiavimas turi labai konkrečius tikslus. Ir aišku, būtina nustatyti, kur yra ribos. Kol kas tas ribų pasirinkimas yra 150 km. Jeigu susitartume dėl e, 300 ar 400 km, vis tiek kam nors bus negana. Vis tiek kažkas norės, kad ta teritorija būtų dar didesnė. Tad manyčiau, kad galime teikti, kad lankstumas egzistuoja, e, to pavyzdžių esama. Buvo galima įtraukti į programas dvi valstybės remiantis tuo, kad jos turi bendras sienas. Ir čia turime dar padiskutuoti su šešėliniais pranešėjais, galbūt rastas geriausias kompromisas. Ačiū. Uh, Dėkoju. Baigiame diskusijas šiuo punktu ir periname prie 17. Grįžtame prie 17 punkto, tai yra Jano Olbrichto pranešimas ir svarstysime pakeitimus. Kalba eina apie regioninės plėtros fondą. Prašau, Janai, žodis tau. Ačiū pirmininkė. Tiesiog norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į kai kuriuos elementus, kurie atsispindi pakeitimuose. Pirmiausia, kalbant apie na, bendrus dalykus. Kai kurie kolegos pristatė pakeitimus, kur, kuriais siekiama pakeisti teminių tikslų pavadinimus. Uh, Taigi aš manau, kad reiktų kolegos, e, e, kolegoms priminti, kad tos teminės, teminiai tikslai apibriežti bendrame reglamente. Taigi, jeigu norime keisti pavadinimą, reikia keisti bendrai reglamentą, o ne fondo reglamentą. Dėl to aš norėčiau atmesti iš karto visus tuos siūlymus. Dabar kalbant apie regioninės plėtros fondo tikslus, uždavinius. Aš bandysiu pastraipsniui viską aptarti. Kalbant apie uždavinius, nauji dalykai yra demografiniai iššūkiai ir sunkumai, jiems yra pritarėma, mes vakar daug kalbėjome apie demografinius statistinius duomenis, tačiau čia komiteto nariai siūlo numatyti papildomų dalykų. Aš siūlau tik demografinius iššūkius, o kolegos su savo pakeitimais uh, kalba apie geografinius ir gamtinius, demografinius ir geografinius ir gam, gamtinius sunkumus. Nelabai suprantu, koks čia yra skirtumas. Na ir dar vienas dalykas. Gal galėtų kažkas paaiškinti, kas yra intraregioniai dis, infraregioniai disbalansai. Žinau, kas yra intraregioniai, tarpregioniai disbalansai, bet infraregioniai nežinau, ką tai reiškia. Gal čia uh, kažkas galėtų man paaiškinti. Interregioniai, intraregioniai, tvarkoj, bet ne infraregionai. Ir yra keli e, pakeitimai, kuriais, kuriuose kalbama apie infraregioninius e, disbalansus. Nežinau, ar čia tiesiog klaida yra įsivėlus ir kaip norėčiau, kad paaiškintų autoriai. Dabar pasiūlymai demogra įtraukti demo, šalia demografinių gamtinius, geografinius, aspektus, nediskriminavimą ir panašiai. Bet aš norėčiau, kad kolegos nepamirštų, kad apie tai kalbame bendrajame reglamente. Ir dabar mums nereikia viso to kartoti šitame dokumente. Bendra, bendras reglamentas yra tam tikras skėtis. Ir jeigu mes bendrajame reglamente dėl tam tikrų dalykų susitarėme, tuomet nereikia jų kartoti visose kitose reglamentuose. Aš nieko neturiu prieš lyčių lygybę. Tačiau nenoriu, kad tie patys elementai kartotųsi nuolatos. Dabar kalbant apie paramos mastą. Mes diskutuojame net šį ryt. Diskutavome apie tai, ką reiktų remti. Tik smulkės vidinės įmonės ar ir stambes įmonės. Čia yra tam tikslui pateikta daug pakeitimų susijusių su šiuo dalyku. Na ir taip pat kalbant apie našias investicijas į stambes įmonės ir kitus dalykus. Norėčiau jums pasakyti, kad tai yra gan jautrus dalykai. Kitas, kitas dalykas, numatoma parama prieinamai infrastruktūrai. Kalba eina apie neįgaliuosius asmenys, kad jie gautų prieigą prie infrastruktūros. Aš kaip pranešėjas siūlau ir tam yra plačiai pritariama įtraukti turizmą, sportą ir kultūrą. Tai yra labai jautru, ypatingai komisija labai jautriai į tai reaguoja. Toks labai gležnas tai yra elementas, netoks tvirtas. Tačiau esu pasirengęs paaiškinti, kodėl taip manau, ypatingai dėl turizmo. Aš manau, kad tai yra ūkio šaka daugelie šalių. Na ir žinoma, klausimai. Daugiausia klausimų kyla dėl sporto, bet turizmas ir kultūra tai tikrai, aš manau, čia yra nekvesionuojama. Uh, nauji dalykai, kuriuos siūlo kolegos, būtent prie smulkių vidinių įmonių dar pridėti ir mikro įmonės. Ir socialinį ūkį, socialinę ekonomiką, socialinės įmonės. Tai ir jos irgi galėtų turėti teisę gauti produktyves investicijas. Na, tai reikia apsispręsti, kas yra smulkios vidutinės, kas yra mikro įmonės, kas yra socialinės įmonės, tam, kad viską gerai išsiaiškintumėme. Dar vienas naujasis elementas yra investuoti į stambes įmonės tik tai plėtros ir tyrimų srityje ir kuriant mažai anglės naudojančias technologijas. Vandens infrastruktūra taip pat siūloma Taip pat e, vaikų priežiūros moksliniai tyrimai ir inovacijų infrastruktūra. Čia vėlgi kyla klausimas, kas yra socialinė infrastruktūra, kas, ją, kas įeina į tą savoką. Kitas dalykas dėl potencialo plėtros. Vėlgi čia turizmas, mikro įmonės, socialinės bendrovės ir taip toliau. Siūlyčiau išbraukti šią frazę dėl to, kad draudžiamos investicijos į bazinės infrastruktūras, transporto, aplinkosaugos ir informacinių technologijų ir ryšių srityje. Tam yra labai plačiai pritariama, tačiau aš manau, kad reikia šį bei tą pasiaiškinti ir galbūt komisija galėtų paaiškinti, ką jie turi omenyje, sakydami ba bazinių poreikių infrastruktūra. Nes visai neseniai mes kalbėjome apie vandentiekį. Vandentiekis, vandentiekio infrastruktūra, ar tai yra bazinės paslaugos ar ne, nes daugelie valstybių narių Ispanijoje, Portugalijoje gavau informacijos, kad daug yra sunkumų dėl, dėl vandentiekio Na, o kalbant apie tai, kas nega, negali gauti paramos. Brandolinių jėgainių statyba dabar tiesiog yra baiginėjamas darbas dėl brandolinių jėgainių ir dabar pasiūlyme yra, e, siūloma yra išmesti iš finansavimo statymą jėgainių. Net nežinau, kas ten siūlė tą daryti. Uh, taip pat stambus kelių projektai oro uostai. Taip pat genetiškai modifikuoti organizmai. Taigi mes nuo bazinių infrastruktūrų, turizmo pereiname prie genetiškai modifikuotų organizmų. Tai man čia na, neatsitiktinai, nes tabakas irgi įeidavo. Tai dabar vat yra kitoks pasiūlymas. Uh, Ketvirtasis straipsnis. Kaip jau sakiau, pasiūlyme mes keičiame pavadinimus, tačiau yra siūloma ir procentą. Procentus pakeisti tuos 80, 50, 70 procentų. Yra siūloma apskritai išbraukti bet kokias teminės koncentracijas, apskritai jas išbraukti. Yra kitų siūlymų susijusių su tuo, kad uh, reikia atskirų nuostatų pereinamiesiems laik, perinamojo laikotarpio regionams dėl teminių koncentracijų. Dabar dėl priori, investicinių prioritetų. Vėlgi čia yra lyg bandoma numatyti daugiau tų tokių prasmingesnių investicinių prioritetų. Aš nenoriu visų tų elementų skaityti, perskaityti, tačiau, pavyzdžiui, ekoinovacijos, verslo perkelimai. Ir kiti pasiūlymai. Taip pat vandentvarka, turizmas, ekoinovacijos, aplinkosauginiai tikslai viešų paslaugų srityje siūloma keisti transporto vietą. Aš siūlyčiau iš septintojo perkelti į ketvirtąjį. Yra pasiūlymų perkelti tik miestų transportą, miesto judumą, bet ne visą tra tra transportą, nes tai gali būti per brangu. Taigi čia tiek būtų apie investicinius prioritetus. Aš detaliai jų neaptarinėsiu, bet bandysiu viską surašyti kompromisiniuose pakeitimuose O kalbant apie miestų matmenį, urbanistiką, čia nėra jau tiek daug pakeitimų pasiūlyta. Bendrai pritarėme tam, kad miestų platformos ar miestų sąrašai būtų užbraukti, bet miestų sąrašai yra bendrame reglamente. Taip pat yra siūloma e, numatyti miestų kaimų, kaimo vietovių sujungimą Ir dabar būtent ir pradėtos diskusijos dėl tų žymių 5 procentų tvariems urbanistiniams veiksmams siūloma čia kalbėti tik tai apie vidutinio ir vidutinius ir smulkius projektus. Vėlgi čia kyla diskusija dideli miestai, maži miestai ir panašiai, bet aš manau, siūlyčiau, kad, kad pačios valstybės narės apsispręstų, kokius miestus nori jos paremti. Čia ne Europos lygmenių tai turi būti nuspręsta. Yra pasiūlymas nuo 5 iki 10 procentų padidinti tvarius urbanistinius veiksmus, jų finansavimą. Aš manau, kad 5 procentai čia buvo tik bandom, bandomajam laikotarpiu numatyta. o miestai jau gali gauti finansavimą iš operatyvinių programų projektų. Taip pat e, vietos regioninės plėtinės visuomenės e, veikėjų įtraukimas ir numatyta 2 procentų asignavimai iš RDF. Dauguma pakeitimų vėlgi yra susiję su gamtiniais demografiniais, su regionais, dėl, kurie susiduria su demografiniais ir gamtiniais sunkumais. Na, bet iš tiesų elementų yra nemažai ir aš bandysiu kažkaip ieškoti kompromisu. Aš manau, kad bendrai yra 800 pakeitimų, tačiau dauguma jų yra susijęs su pagrindinė mūsų pozicija, taigi aš nemanau, kad bus taip jau sunku surasti tuos kompromisus. Nes bendrai aš manau, kad mes pritarėme nuomonė dėl to, ką reiktų įtraukti į e RDF, o ką ne. Man susidaro įspūdis, kad e, parlamento nariai visi pritarė tam, kad reikalingos teminės koncentracijos. Dėl to lyg nieks nebejoja. Teminės koncentracijos reikalingos. Dabar kitas klausimas. Kokiu lygmeniu turi būti nustatomos detalės, kas turi būti privaloma, kas neturi būti privaloma, kas turi būti lankstu. Ir atvira galutiniams naudos gavėjams. Taigi aš dirbsiu artimiau su pranešėjais, kurie dirba ties bendruoju reglamentu ir ieškosime kažkaip kompromisų, kad juos atsispindėtų bendrosios pozicijos ir svarbus elementai. Tai, kas svarbu ir ko nebuvo pirminėme komisijos pasiūlyme, tai ryšys su Horizontas 2020 programa. Aš manau, kad tai bus galimybė panaudoti struktūrinius fondus ir ekspertinių centrų finansavimui taip pat. Ryšys su CEF tarp Tai yra įdomu, nes, nes tai yra vienas iš sanglaudos fondo elementų. Taigi šal, papildomai tai numatyti dar iš regionų plėtros fondo, na, čia keistas siūlymas. Na, bendrai pakeitimų tikrai yra labai daug, bet aš nemanau, kad jie jau tokie yra drastiški, vienas kitam prieštaraujantis, galbūt e, tik tai detalės skiriasi. Taigi, Dėl smulkių vidinių įmonių panašu, kad kils problemų, nes šie didžiausi nesutarimai tarp politinių frakcijų dėl to yra, nes e, dauguma frakcijų mano, kad reikia remti ir stambesnės įmonės, o žalieji sako, jokių būdų, tik smulkios vidutinės įmonės. Taigi aš manau, kad čia bus sunkiausia dėrėtis e, dėl to. Ačiū pirmininkė. E, Labai ačiū, Janai. Prieš prašydama Kostantos Krėlės pasisakyti, norėčiau prisiminti tą infra prieš intra. Intra reiškia regiono viduje. Infra region už regiono ribų. Tai gal čia geriau būtų pasirinkti intra, nes tai atspindi ryšius tarpusavyje regiono viduje ir teritorinių vienetų sujungimą. Bet aš nemanau, kad dėl to problemų iškils. Palikim tai kalbininkams, ar kaip jie ten vadinasi. We, we can, we can, we can, Pagalvokim pragmatiškai ir praktiškai čia geriau. Kressler dabar. Äh, aš nekalbėsiu ne kaip koordinatorė ar kaip pranešėja. Aš e, ponę Vestvald atstovausiu, nes ji pati negalėjo atvažiuoti. Ji paprašė, kad aš e, pakomentuočiau už ją. Taigi visų pirma, ačiū Janui, pranešėjui ir kitiems kolegoms Ji labai nustebo, kad iš dešimties puslapių ir 70 straipsnių išplaukė daugiau negu šimtas pakeitimų. Bet e, pastaraisiais mėnesiais ir savaitėmis turbūt niekas mūsų nebestebina. Tačiau jai susidarė įspūdis, kad dauguma pateiktųjų pakeitimų e, yra nukreipti tą pačią kryptimį ir komitete susilauks daugumos pritarimo. Pavyzdžiui, infrastruktūros puoselėjimas, ypač jau geriau, taip pat ir geriau jau išsivyščiusiuose regionuose. Mes manome, kad kompromisas bus pasiektas ir mes e, galėsime e, užtikrinti tokią paramą. Janas apie tai kalbėjo ir mes sutinkame, kad e, verslo skatinimas yra susijęs tik su mažomis ir vidutinėmis įmonėmis. Bet taip nebus gerai daugelie regionų, ypač labiau užsivyščiusiuose regionuose. Turime galvoti ir apie stambesnės įmonės. Kiekvienam regionui reikia turėti galimybių e, spręsti kiekvienu atveju atskirai. Be abejo, pinigų niekada neužtenka, tačiau tam tikromis sąlygomis regionams turi būti numatyta tokia galimybė. Teminė koncentracija yra kitas dalykas, kurį mes iš principo remiame, tačiau komisijos pasiūlymas yra e, nelankstus ir vienašališkas. Todėl e, mūsų pasiūlymas yra toks. Viena vertus turėtų būti numatytas papildomas ketvirtasis tikslas ir regionams turėtų būti leista patiems nuspręsti, kurio tikslo siekti iš tų keturių. O paskui e, sprendimas turėtų būti primtas paties regiono lygių. Manau, kad čia būtų galima rasti kompromisą. Be abejo, dėl to paskui reikės dėrėtis per artimiausias dienas. Janas jau minėjo daugą apie demografiją, turizmą, kultūrą. Sutinkame, kad e, ir turizmas, ir kultūra E, ir vadinamoji kūrybinė ekonominė veikla yra svarbus veiksniai daugelie regionų. Ypač reikėtų paminėti EFRA reglamentą čia, kad e, galėtume skatinti tokią veiklą. Dar vienas momentas. Mes be abejonės remiame e, pasiūlymą, kad regionų politikos tikslai atitiktų Europos 2020 tikslus. Tačiau nereikia pamiršti ir tradicinių tikslų, apie kuriuos yra kalbama antrajame straipsnėje. Dėl to, kad toliau reikia remti miestus. Dėl tuo klausimo mes parašėme nemažai pakeitimų. Miestų plėtros forumas, kurį mes remiame, E, paremė tvarių miestų plėtros idėją ir ta ašis būtų susieta su ankstesniais planais. Pone Vestvalė taip pat e, džiaugiasi, kad per artimiausią savaitę jis galės su jumis pabendradarbiauti. Įtikisi, kad Liepos 11 dieną galėsime paremti gerą komiteto kompromisą. Ačiū Kostansa, Oži Vlasak. žalių ir liberalų niekas nenori pasakyti, steiksiu žodžiu jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasakyti, kad nuo pat pradžių ir aš, ir mano frakcija atidžiai stebėjome įvykius, matėme, kaip vyko dėrybos, kaip buvo diskutuojama dėl reglamentų, labai daug bendrų taškų su Jan Olbrechtu radome. Man labai patiko mintis, kad visas balastas nesusijęs su šias rytimi turėtų būti išbrauktas ir mums turėtų likti tik tai svarbiausi esminiai klausimai svarstyti. Aš sutinku, kad būtų geriau įrašyti dalykus, kurie um, reikalingi bendro pobūdžio reglamentui, o specifiką palikti specifiniams reglamentams. Sutinku ir su tuo, kad tam tikras apibrieštis reikia komisijai labiau paaiškinti. Pavyzdžiui, produktyvi investicija. Šiandien per darbinius pusryčius dėl to susitarėm. Tada buvo mūsų didesnė grupė negu dabar ir e, bandėme e, išsiaiškinti, ką tam tikri terminai reiškia. E, remiame ir tai, kad tarp prioritėtų būtų įtrauktas sportas, kulis, kultūra ir turizmas. Dėl teminių koncentracijų. Taip, Janas e, pasiūlė daug prioritetų ir mes e, sutinkame su kompromisu. Tas tikslas yra priimtinas. Sutinku ir su tuo, kad e, jeigu regionams leisime įtakoti prioritetus, tai suteiksime jiems daugiau galių. Dėl miestų raidos, urbanistinės plėtros, mano nuomonė, tą sritį mes galime tik dar labiau paremti Jano pasiūlyme paminėtas 10 procentų skaičius, aš su juo sutinku, bet taip pat reikėtų išsiaiškinti, kaip tiksliai mes skaičiuosime investicijas. Kas bus įtraukta investicijas? 10 procentų yra minimalus procentas. Ir mes turėtume pažiūrėti, ar galėsime sukurti atskirą prioritetų ašį ir toliau akcentuoti šią temą. Dėl paramos mažoms ir vidutinėms įmonėms ir stambesnėms įmonėms taip pat. Remiame šį pasiūlymą, mūsų frakcija mano, kad nereikėtų nei vienos įmonės, nepriklausomai nuo jos dydžio, išbraukti. Turime galvoti apie ilgalaikę perspektyvą. Moksliniai tyrimai ir plėtra yra kita labai svarbi tema. E, kurią e, turi rūpintis bendrovės ir e, mažos vidutinės ir didelės. Turėtumėm greitai išsiaiškinti ir PVM klausimą. Mes manome, kad PVM kaštai turėtų būti įtraukti. Ačiū. PVM klausimų gal komisija galėtų sureaguoti šiek tiek vėliau. Kornelijos nėra, tada Andrei Kovačev. Much, Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad esu labai patenkintas e, pono Olbrichto pranešimu ir pabandysiu labai trumpai pasakyti dėl pagrindinių dalykų, kaip rasti pusiausvyrą tarp prievalių ir lankstumo teminėse koncentracijose. Aš manau, kad tai bus vienas svarbiausių dalykų per ateinančias kelias savaitės rengiant kompromisus, dėl kurių balsuosime Liepos 11 dieną. Turime susi, suprasti, kokia yra realybė Europoje, tačiau komisija, taryba, kažin ar supranta, kad yra regionų, kurie turi pasivyti dėl taip vadinamųjų bazinių infrastruktūrų. Tuose regionuose mes negalime iškart pereiti prie inovacijų, amžiaus, nenumatant tinkamų sąlygų tvariam ir intensyviam vystimuisi. Aš manau, kad ES sąjungos politika ateityje turi atspindėti realius įvairių regionų poreikius. Ir jeigu mes norime veiksmingų investicijų į inovacijas, smulkės vidinės įmonės, mažai anglės naudojančią ekonomiką, be, be jokios abejonės visą tai vyks, turi vykti paraleliai. Dėl to aš ketvirtame straipsnėje, pas, ketvirtame straipsnėje pasiūliu pakeitimą, kur prašoma, kad 30 procentų fondo lėšų būtų skiriama per nacionalinį lygmenį privalomiems teminiams tikslams mažiausiai išsivyščiams regionams. Žinau, kad ponas Olbrichtas sakė, kad reiktų 40 procentų. Na, tikiuosi, kad gal susitarsime dėl 35 tuomet privalomų investicijų dalis regionės plėtros fonde, ypatingai kalbant apie mažiau įsivyščiusius regionus, leistų lankščiau investuoti į teminės, teminius tikslus, kurie, tuos, kurie yra patys reikalingiausi. Ir aš iš, iš, išklausiau panios Krell siūlymą numatyti ketvirtąjį tikslą tiems regionams. Tokia galimybė irgi yra įmanoma. Na ir tikiuosi, kad per atinančias kelias savaitės mes galiausiai surasime pusiausvyrą tarp lankstumo ir prievolių teminėse koncentracijose. Ačiū. Dėkoju. Žvelgiu į žmonės, kurie įeina ir išeina iš salės. Norėčiau informuoti asistentus, kad jeigu jūsų deputatų čia nėra, labai prašau, pasimkite, paimkite jiems dokumentus, nes pakeitimai bendram reglamentui nebus iš naujo dalyjami Liepos mėnesį, taigi to nepamirškite. Ani Miranda. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėl to, ką pranešėjas minėjo, kalbant apie mažas ir vidutinės vynuodės, norėčiau pasakyti, kad yra tokių teritorijų, kur didelių vinių apskritai nėra. Tokia yra realybė. Ten gali būti įmonė, kur yra 5000 žmonių, o kitose teritorijose daugiausia e, įmonių, jos vienos ar kitos darbuotojų skaičius gali siekti 100 ar 2 kai dėl vyrų ir moterų lygybės, dėl tos horizontaliosios nuostatos. Kalbu apie tai ne tik dėl to, kad esu moteris, tiesiog ES institucijose yra sakoma, kad ta galimybių lygybės perspektyva yra suvokiama kaip horizontalus klausimas. Komisijos ir tarybos dokumentuose yra numatoma ši, ši perspektyva, tačiau pagrindų reglamente nesu įsitikinusi, kad yra atsižvelgiama Europos parlamento moterų teisų komiteto prašymą. Buvo kalbėta apie turizmo ir kultūros infrastruktūras, tačiau apie kokį turizmą ir kokią kultūrą mes kalbame, ar kalbam apie stambius projektus, ar apie tvaresnius projektus, kurių tikslas yra gamtos apsauga. Na, tai Nenorėčiau sakyti, kad aš ginu grinai ekologinius projektus. Ne. Tačiau taip jau yra, kad Europos Sąjungoje kartais įmamas įgyveninti didžiulius projektus, tuo tarpu, kai, pavyzdžiui, kaimo plėtros dalykai yra pamirštami, neatsižvelgiama į vandenvalos poreikius, tuo tarpu, kai tai yra būtini dalykai. Tarkime, Mokykloms, pavyzdžiui, būtų verta turėti, e, at, a, turėti galimybės įdėkti efektyvę šildymo sistemą, tačiau ji negalės turėti tokios sistemos, kokią turi didžiulė įmonė. Taigi skirtumų yra. Aš taip pat manau, kad dėl svarbiausių struktūrų reikia šiek tiek daugiau tikslumo. Aš manau, kad daugelis iš mūsų Daugelis mūsų nesupranta, ką tiksliai reiškia tos bazinės struktūros, ką tą savo apima. Nikolė Martin, kreipiuosi į Europos komisiją. Ar galėtumėt pakomentuoti paskui tuos e, išsakytus dalykus? Labai ačiū pirmininkė. Šis e, reglamentas yra labai svarbus. IRDF e yra sanglaudos politikos vienas svarbiausių finansavimo elementų. Būtent šiame reglamente yra numatyta visai lė nuostatų, kad būtų pasiektas fondų panaudojimo koncentravimas ir tikslingumas. Viso to tikslas - pasiekti efektyvumo, užtikrinant papildomą vertę kiekvienam ERDF fondo išleistam eurui investuojant į valstybės narės. Ką mes čia matome? Visą eilę, kaip to efektyvumo, visą eilę priemonių, kaip to efektyvumo pasiekti. Pirmiausia, ribojame ERDF panaudojimo mastą. Apie tai čia buvo kalbėta. Labai svarbu tai suprasti ir vert, ieškoti m, mm, pakeitimų tame kontekste. Kodėl investicijos į didelės bendrovės nėra įrašytos labiau išsivyščiusiuose regionuose. Patirtis rodo, kad tai nėra efektyviausias būdas pinigus leisti patirtis rodo, kad kur kas efektyviau e, yra naudoti investicijas mažoms ir vidutinėms įmonėms remti. Ir nėra naudinga duoti fondus stambioms bendrovėms. Aš e, pasitaisysiu, sakiau, stambesnės įmonės labiau išsivyšiusiuose regionuose, bet tai yra bendras apribojimas visų regionų stambesnėms įmonėms e, dėl produktyvios investicijos akceptavimo. Nėra efektyvu remtis stambes įmonės. Kai mes sakome efektyvu, turime galvoje, kad stambios įmonės e, turi būti e, remiamos geriau sukuriant, sukuriant palankesnį ekonominį klimatą, sukuriant geresnį infrastruktūrą, rengiant kvalifikuotus specialistus joms, bet netiesiogiai skiriant subsidijas, skiriant subsidijas toms bendroms stambioms įmonėms. Kitas e, masto apribojimas, apie kurį buvo kalbėta, yra susijęs su labiau išsivyščiusiais regionais. Kalbame apie investavimo infrastruktūrą susijusią su pagrindinėmis paslaugomis. Čia racionaliai yra tokia, kad e, finansavimo masto ribotumas labiau išsivyščiuose regionuose yra būtinas tam, kad ten ne, dėl to, kad ten ne, nebebus efektyviausiai panaudojamas lėšas. E, paprastai infrastruktūra, kanalizacija, vandentikis jau ten yra įdėkti ir tiems regionams nebereikia lėšų tokiai sričiai. O tos sritis yra pagrindinis ES prioritetas, nes mes e, sutelkiam dėmesį į inovacijas, mažas vidutinės įmonės, investicijas į darbo vietų kūrimą. Taigi iš dalies tai yra koncentracijos procesas. E, RDF panaudojimo mas panaudojimas turi būti susiaurintas. Kitas e, koncentravimosi sluoksnis - investicijos prioritetai. Čia turime išsiaiškinti detaliai, kokie yra fondų panaudojimo tikslai. Fondai turi būti panaudojami patiems svarbiausiams tikslams Dėl tos priežasties komisija teigia, kad nebereikia tų tikslų formuluočių sušvelninti, nereikia prirašyti visos eilės papildomų elementų, nes taip mes e, nukrypstame nuo pagrindinio tikslo, tai yra efektyvumo. Ir paskutinis koncentravimos elementas per e, procentų nustatymą taip numatome, kad minimali procentinė dalis bus panaudota pagrindiniams teminiams tikslams pagal regionus. ERDF panaudojimo aprašymė tie procentai yra nurodyti. Jeigu tos sumos bus sumažintos, mes koncentravimo sistemos esmę prarasime. Taigi, ką aš noriu pasakyti, jeigu pažvelgtume į tuos šimtus pakeitimų čia pasiūlytus, tai pamatysime, kad e, Vieni jų yra griežtesni, kiti yra žymiai silpnesni. Ir jeigu mes jų pakankamai gerai nesuderinsime, mes e, prarasime pagrindinį tikslą, prarasime fondus, prarasime koncentravimąsi. Dėl miestų norėčiau pasakyti, kad Europos komisija visiškai pritarė pranešėjo nuomoniai. Miestų sąrašas, miestų išvardinimas e, dėl 5 procentų turi būti paliktas valstybių narių kompetencijai Mes jau labai aiškiai pasakėm komisijos pasiūlyme, kad komisija remia e, pasiūlymą neįtraukti miestų sąrašo pro, į programą, bet leisti valstybėms narėms pačioms pagal tam tikrus metodus ar principus e, tuos miestus rasti, bet jos pačios valstybės narės turi nuspręsti, kaip finansavimas bus paskirstytas. Toliau pereinu prie poros e, konkretesnių klausimų. PVM ERDF e reglamente nėra aptariamas. PVM klausimas yra aptariamas bendrųjų nuostatų reglamente, nes komisija nori, kad būtų sukurta bendra taisyklė PVM klausimų visiems fondams, kurie yra susiję su bendrųjų nuostatų reglamentu. Tai apima ir kaimo plėtrą, ir žuvininkystę. Būtent dėl to Europos komisija mano, kad reikia turėti bendrą taisyklę dėl PVM visiems fondams nes taip užtikrinsime logiškumą, nuseklumą ir palengvinsime naudos gavėjų gyvenimą ir fondus, fondų valdančiųjų gyvenimą. Taigi, komisija pateikė pasiūlymą, kuris jos nuomonė buvo subalansuotas ir tai leistų traktuoti PVM kaip e, dengiama išlaida, išskyrus tuo AS atvejus, kai e, jo negalima e, susi, susigražinti. Komisija mano, kad nebūtų protinga kompensuoti PVM iš ES biudžeto, jeigu paskui tos lėšos nusėda nacionalinėme išde. Ypač reikėtų vengti tokių mechanizmų, kurie kai, kuriais, kai kuriamis aplinkybėmis buvo panaudojami tam, kad būtų apeitos valstybės institucijos. Todėl Europos komisijai e, bendrųjų nuostatų reglamente numatė specialią išimtį dėl infrastruktūros. Praeitie esame matę, kad ne, kuriamos dažnai nevalstybinės institucijos, kad būtent būtų galima apeiti PVM taisyklę, PVM nuostatą. Tokių dalykų turėtume vengti. Labai konkretus klausimas dėl infra ir intra regioninio. Pritariu pirmininkės nuomonėj. Intra regioninis yra terminas, kuris yra labai plačiai naudojamas, e, aptariant viską, kas yra susijęs su regiono vidumi. Kitas te, naudojamas terminas yra subregioninis, bet jis dažniausiai yra e, pasitelkiamas apibriežti daugia e, sluoksnio valdymo sistemą. Mes tiesiog bandome išskirti regiono tam tikrus padalinius e, pagal, pavyzdžiui, partnerystę. Tai gali būti savivaldybės. Bet aš nemanau, kad infraregioninis e, terminas infraregioninis šiame tekste yra panaudotas. Tačiau be abejo mes galime pasitikrinti ir e, jūs, jums šitą paaiškinti, kaip čia taip yra. Dar du klausimai dėl terminų bazinė infrastruktūra ir produktyvės investicijos. Vėlgi, komisija be abejo yra pasirengusi jums e, suteikti e, kontekstinės, kontekstinės informacijos, e, pasakyti, iš kur tie terminai atsirado šyrit per pusryčių diskusijas, buvo kalbama apie produktyves investicijas. Ir tada aš pasakiau, kad šis terminas yra naudojamas ir kalbant apie pirminės investicijas pagal valstybės paramą. Tai iš esmės yra investicija susijusi su įmonės pradinė gamyba, pagrindinė gamyba. Tačiau aš manau, kad reikia ieškoti tam tikrų uh, kitų paaiškinimų, kodėl tie terminai čia pasitelkti. Ir e, manau, kad per artimiausias dienas, kai rengsite kompromisus pakeitimus, galėsite tai išsiaiškinti. Labai ačiū, Janas. <coughs> Thanks, Chair. Uh, I have the uh, Dėkoju, pirmininkė. Diskusijos su komisija vyko ilgai dėl teminės koncentracijos. Tarp komisijos ir mūsų vyko diskusijos, buvo tik daug pakeitimų. Ir dėl, mes nesturėm dėl to, kaip reikėtų suvokti lankstumą. Kas yra siūloma komisijos projekte? Ten yra sakoma, kad mes turėtume susitelkti prie trijų teminių tikslų ir taškas. Ir mes turėtume patikslinti, kiek ten turėtų tų procentų būti numatyta - 50, 60 ar kitaip. O mesgi diskutuojame apie tai, kas lypi už tos teminės koncentracijos savokos. Kitas dalykas yra tai, kad mes turėtume naudos finansinės gavėjus koncentruotis. Turėtume jiems suteikti galimybę nuspręsti, kokia koncentracija būtų geriausia, kad jie galėtų pasiekti ES 2020 strategijos tikslų. Aš manau, kad tai yra ta problema, kuri tebėra kliūtis kelyje dėl galutinio sustarimo, dėl partnerystės programos. Europos komisija turėtų pasakyti, kad jūs turite pasiekti tikslus, pasirinkti, kaip tą padaryti, mobilizuotis. Kaip tą padaryti, čia jos turėtų pačios apsispręsti. Na, iškelkim keturis teminius tikslus, o regionams gali pasakyti rinkitės tris, tačiau jūs esate atsakingi už tą pasirinkimą. Jums reikės spręsti, kaip tikslą pasieksite. Na, o šiandien situacija atrodo tokia, mes geriau žinom, ko jums reikia. Ir mes jų kalbame apie tai, kad kitaip reikėtų spręsti tokių pavyzdžių klausimus. Dabar mes kalbam apie procentinį lygį - 20, 40, 30 procentų kiek tai nėra teisinga. Kartais, aišku, galima imtis ir tokio metodo, kai kitokio nėra, tačiau reguliavimas yra viso labo tik darbų pradžia, o ne kažkas pats savaime. E, paskui vyks dėrybos, atsiras naujų elementų. Tad aš manau, kad problemų, kurias reikės aptarti, dar tikrai bus. Noriu padėkoti šių diskusijų dalyviams už pateiktą informaciją, už jų pasisakymus, pastabas dažniausiai tos pastabos buvo labai pozityvios. Mes turime tą pačią nuomonę. Jei, net jeigu tai nuomonė nėra tokia pat kaip mūsų e, iki pačių smulkiausių detalių. Pone Miranda sakė, kad yra regionų, kur nėra didelių įmonių, ten veikia mažos įmonės, tai gal geriau pasakyti, kad verta vartoti savokos didelės ir mažos įmonės. Mes nesam saloje. Tad kalbėti turėtume ne tik apie salas, o Šiaurės Airijoje žinome, kas vyksta. Mes žinome, kaip tenkinta pozicija, kaip taryboje dėl to pozicija keičiasi. Ir daug kas priklausys nuo tarybos pozicijos. Mes žinom, kas vyksta ir būtent dėl to taryba yra pasirengusi laikytis atviresnės pozicijos ir nesakyti žodžio ne didesnėms įmonėms. Tiesiog geriau būtų numatyti pagalbą mažoms ir tinėms įmonėms, tačiau bus atveju, kai bus galima suteikti papildomų privalumų didelėms įmonėms. Mes turėtume taip pat išsiaiškinti, ką mes vadiname sporto turizmu ir kultūra bet visa tai yra nereglamento reguliavimo lygmuo, čia yra vykdymo lygmuo. Tad čia į detalės leistis nereikėtų. Na, bendrai kalbant, mes turime visi tą pačią nuomonę ir aš tikiuosi, kad mes rasime būdų, kaip pristatyti komiteto poziciją. Mes žinome, koks bus paskui kitas procedūrų žingsnis. Ir aš manau, kad su komisija pasieksim kompromiso nesunkiai. Paskutinė mano pastaba būtų tokia. Mes visi, Europos parlamento nariai, stebi, kokia yra geriausia praktika. Turime kuo geriau padėti galutiniams naudos gavėjams, kad jūs tiesiogiai, kuo tiesiogiau pasiektų tą pagalbą. Tai yra svarbiausias tikslas. Mes norime padėti visiems, ne vyriausybėms. Tad turime e, imtis to, ką galėtume pavadinti supaprastinimu. Tačiau, kai pradedama paprastinti, dažnai viskas tampa dar labiau sudėtinga. Tiesiog veikim aiškiai, veikim skaidriai ir viskas bus gerai. Dėkoju. Uh, Ačiū, Janai. Prieš perinant prie kito darbo atvirkės punkto, tai yra Sanglodos fondas ir Viktor Boštinaro jį pristatys, dar norėčiau Jūs informuoti apie sprendimus, kurie vakar buvo priimti koordinatorių posėdėje. Mes paskyrėme teisėkuros ir neteisėkuros dokumentų rengimą politinėms frakcijoms. Alde apsisprendė rengti special, specialų pranešimą dėl struktūrinių fondų ir trūkumų. Alde taip pat e, rengs dar vieną pranešimą, specialų pranešimą dėl struktūrinių sąnglaudos fondų panaudojimą transporto infrastruktūroms ir jūrų ostams finansuoti. Alde rengs e, priemonės dėl žemės ūkio produktų reklamos ir taip toliau. Socialdemokratai geresnė prieiga prie finansavimo, EPP energetikos kelio gairės iki 50 metų. Taip pat e, pradėjome diskusijas dėl užsakomų studijų. Uh, turime galimybę dar užsakyti keletą studijų, nes turime tam skirtų lėšų, taigi aš tikiuosi, kad iki vasaros bus priimtas sprendimas politinėse frakcijose dėl to, kokių studijų norėsime užsakyti. Taip pat kalbėjome apie delegacijas kur regi komitetas vyks valsty, į kokias valstybės narės antra, antroje metų pusėje, mes nusprendėme, kad delegacija Ispanija, Prancūzija, Ispanijos Prancūzijos pasienį bus 44 savaitė, į Kiprą 39 savaitę. Ir iki mėnesio pabaigos visos politinės frakcijos yra įpareigotos informuoti apie tai, kiek žmonių, kiek narių vyks į Kiprą ir Ispanijos Prancūzijos pasienį. Tikimės, kad pavyks dar suorganizuoti vieną išvyką ir į Airiją, bet viskas priklausys nuo to, kiek kolegų uh, E, nuspręs vykti į Kiprą ir Ispaniją. Ačiū dabar Viktoras Boštinaro pasisakys. Ačiū, ponė pirmininkė. Laimiai yra tik 103 pakeitimai mano pranešimui. Jie buvo pateikti Sanglaus fondo reglamentui. Lygnant su kitais, čia situacija kur kas geresnė ir lengvesnė. Kartais užtruko vertimas užtrunka vertimais, bet dabar jau vertimai yra ir visi gavote dokumentų savo kalba. Kelios bendros pastabos dėl pagrindinių pranešimo aspektų turiu pasakyti, kad labai džiaugiuosi, nes mano nubriežta linija yra bendrai priimtina ir dauguma mūsų, mano pakeitimų atitinka jūsų pakeitimų turinį arba yra labai arti jo to turinio. Na ir aš esu įsitikinęs, kad pavyks surasti mums gerą sprendimą ir kompromisus, uh, su jumis ir tai bus e, primtina visoms pusėms. Dauguma pakeitimų skirta tam, kad Sanglaus fondas žalėtų. Aš dėl to džiaugiuosi, nes aš irgi norėčiau, kad e, tas žalias anspaudas būtų uždėtas ant Sanglaus fondo reglamento. Taip pat, e, kad transporto infrastruktūros irgi būtų finansuojamos iš Sanglaus fondo. Čia dėl to aš bendrai manau, kad Sanglaudos fondo pagrindinė idėja yra finansuoti transeuropinius transporto tinklus ir ta idėja turi būti išsaugota. Ir tie pakeitimai, kuriais bandoma išplėsti apriepti taikymo sritį ir įtraukti naujas finansavimo sritis iš Sanglaudos fondo reglamentą, nepamirškite, kad jeigu mes tai padarysime, tuomet teks koreguoti bendro reglamento 9 straipsnį. Ir, kažin, tai nėra sanglos fondo reglamento e, tema, tai yra bendro reglamento tema. Yra pakeitimų dėl e, makroekonominių sąlygų, visi žinote, kad aš pasisakau bet kokias makroekonominės sąlygas prieš patį principą. Mano įsitikinimu reikia išsaugoti dabartinės taisyklės, kurios dabar po Lisabono sutarties uh, egzistuoja sanglaudos fondų, jeigu jas išsaugosime, vis, visiems jos bus primtinos. Naujos makroekonominės sąlygos tik tai bus bausmė bendruomenėms, regionams pirmiausia ir tai įves tam tikrą diskriminacijos elementą tos naujos sąlygos, lyginant su kitais sanglaudos um, fondo elementais. Euro priemonė kol kas dėl jos nėra susitarta. Mano nuomonė yra labai aiški. Ir visi tą nuomonę žinote. Tačiau esmė ne, ne aš. Esmė yra tai, kaip būtų tą, tą, tą galima padaryti. Tam, kad tai veiktų, funkcionuotų, kad tai būtų gyvendinta. Antra, kad būtų išvengta naujos įtampos, nes komisija labai gerai žino, kad yra įtampos ir yra ginčiamasi taryboje. Ir e, tai nekarta buvo paminėta. Visiškai nėra tiesa, kad e, transporto ministrų taryba pasiekė susitarimą dėl e, Connecting Europe, Europe priemonės, nes Bukarešte komisijos pirmininkas ponas Baroso teigia, kad 14 valstybių narių paskelbė, kad jos pasisako arba prieš tą Connecting Europe priemonę arba nori tokios priemonės, kuri atspindėtų jų poreikius. Dėl to aš prašau komisijos parodyti šiek tiek lankstumo ir suprasti, kad jeigu vyksta karas taryboje ir jeigu jis persikels į regi komitetą, tuomet visas projektas atsidurs pavojuje. Taigi toje dvasioje aš siūlau kompromisinį pakeitimą, kuriame skiriamas dėmesys abiems nacionaliniams vokams, įtraukiant administracinius ir institucinius gebėjimus, o po trejų metų pinigai galiausiai būtų perkeliami į centralizuotą centrai, centralizuotai valdomą instituciją Briuselėje. Galbūt tai nėra idealus sprendimas, matyt, tikrai toks jis nėra, tačiau mes turime ieškoti kompromiso ir Tokia būtų mano nuomonė, kurią norėčiau pasakyti įvairiems komisijos generaliniams direktoratams. Jeigu ne, ponė pirmininkė, ponė Nikolas Martin, jūs puikiai žinote, kad yra pakeitimų, kuriais siūloma aps, apskritai atsisakyti Connecting Europe priemonės. O laikas eina ir mes turime priimti sprendimą, kuo galima greičiau, Liepos mėnesį. Ir geriau būtų pamatyti, kad yra noro e, siekti kompromiso ir aš esu pasirengęs siekti to kompromiso. Nes, kaip žinote, aš pateikiau savo pakeitimą, panašų į tą, kurį pateikiau dėl sang sanglaudos fondo ir dėl bendrojo reglamento. Na, dėl kitų aspektų. E, ener energijos taupimas būsto politikoje. Džiaugiuosi, kad niekas neprieštrauja mano pasiūlymui. Be to, e, kaip sakiau vakar, sveikinu tai, kad taryba pasiekė susitarimą dėrybų keliu dėl to, kiek e, tokie projektai galėtų būti finansuojami būsto politikoje dėl centrinio šildymo, vėsinimo ir e, kogeneravimo. Šiam pakeitimui bendrai yra pritariama ir Aš esu pasirengęs dirbti su tais, kurie siūlė savus pakeitimus, kad pasiektumėme gero visiems primtino sprendimo. Dabar dėl nemažai pakeitimų yra dėl bendrų rodiklių. Kaip jau aiškinau, sanglaudos darbo grupėje mes apsisprendėme, kad komisija per įgyvendinimo teisės aktus e, patvirtins bendrus rodiklius. Tas pats pasakyti nėra apie regioninės plėtros fondą ir Europos sanglaudos fondą. Taigi ieškome lankstaus sprendimo, gyvybingo sprendimo, kuris užkirs kelią ginčiams kai siūlomi pakeitimai dėl techninių aspektų, faktinių aspektų. Tokiu būdu aš manau, kad na, komisija turėtų tą padaryti. Dabar e, visi kiti mano pranešimo pasiūlymai yra primtini visiems, taigi aš dėkoju už jūsų paramą. Ir galiausiai norėčiau dar kartą padėkoti šešėliniams pranešėjams už jų indėlį, visų kolegų indėlį. Ir esu įsitikinęs, kad galiausiai, atsižvelgdami į pačią pasiūlymo dvasę, atvirai ir šiltai bendradarbiaudami, parengsime tokį sanglaudos fondo reglamentą, kuris bus patvirtintas didelę balsų daugumą ir tai bus puikus signalas įgaliojant dėrybininkų grupę dėryboms su taryba. Dėkui ir toliau su jumis dirbsiu ir sukursime reikiamą aplinką kompromisams ir tada Liepos mėnesį patvirtinsime pranešimą. Ačiū. Thank you, Victor, very much. Erminia Mazzoni, please. Grazie. Labai ačiū. Ačiū. Aš e, be abejonės galėčiau sutikti su tuo, ką išsakė ponas Buštinaru. Norėčiau, kad šis reglamentas būtų baigtas Ir e, vis tik tai čia išlieka tam tikrų um, neišspręstų klausimų. Aš jau prisidėjau prie pono Boštinarų darbo. Buvo pateikta iš mano pusės keletas pakeitimų. Palyginus su bendru skaičiumi, tai labai nedaug, tik šešis. Ir e, tuose šešiuose pakeitimuose Aš surašiau tai, apie ką kalbėjau ir parengiamajame posėdėje, ir komiteto posėdėje per pasarosius keletą mėnesių. Mes ypač remiame paskutinį komisijos pasiūlymo naujausią elementą, vadinamąjį CEF fondą. atsiprašau, Connecting Europe priemonė. Manome, kad jau yra sukurta gera procedūra resursų galutiniam panaudojimui. Taigi aš savo paskutinėme pakeitime bandau paaiškinti, kad resursų paskirstimas turėtų būti paliktas nacionaliniam lygmeniu Ir e, e, žinoma, procedūros kontrolė, stebėsena liktų komisijos rankose, kaip ir pasakyta. Manau, kad ponas Paštiniaro turbūt su tuo sutiks. O šiaip, aš savo pakeitimais noriu išskirti ir pabrėžti kad svarbu siekti tokios e, ekonomikos, kurioje būtų mažai išmedama CO2, ypač transporto sektoriuje. Norėčiau, kad e, visuose veiksmuose būtų apie tai kalbama. Galiausiai turiu pakeitimą, kuriuo siekiama paaiškinti kad sanglaudos fondo ištekliai gali būti panaudoti visoms iniciatyvams susijusioms su TENT tinklu, nes Connecting Europe priemonė yra ribota. Manau, kad e, reikėtų tą ribotumą kompensuoti, aiškiai paminint, kad sanglaudos fondai gali būti panaudoti visam paketui pagrindinių transeuropinių tinklų. Kai kurie pono Buštinarų pakeitimai, kurie, aš tikiuosi, uh, e, nepasislėps tarp kitų dviejų šimtų, um, parodo, kad uh, ponas Buštinarų uh, e, nori išplėsti sanglaudos fondo taikymo diapazoną. Tuo pat metu yra prašoma paaiškinti mintį, kad tie fondai gali būti panaudoti padengti tai investicijų daliai, kurios negali padengti sanglaudos fondai. Todėl valstybės, kurios turi sanglaudos fondų, gali pasiekti reikalingą procentinę dalį. Ypač, kai kalbame apie energijos taupimą ir iniciatyvą šioje srityje, mm, turėtume kalbėti apie nustatymą griežtą ribų. Ačiū, toliau panas Kristo Helos. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω πολύ τον εισηγητή. Dėkoju. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui, kartu padirbėjome puikiai ir, kaip jau buvo sakyta, darbas tikrai buvo sklandus. Yra platus sutarimas, nuomonės sutampa šiuo klausimu. dėl to, kaip efektyviau panaudoti atsinaujinančius energijos šaltinius būsto šildymui. Ši kryptis yra puikia, tai yra efektyvus siūlymas ir sakyčiau, kad pranešimas yra puikus, nes viena vertus bus sėkmingai kovojama su šiltnamio efekt, efektu, bus galima kovoti prieš energijos trūkumą. Manau, kad sanglaudos požiūrių tai yra tikrai uh, puikų siūlymai, puikia iniciatyva. Manau, kad visi plačiai sutarėme. Reikėtų, kad sanglaudos fonduose būtų numatytas finansavimas Natura 2000 projektams ir kad būtų daroma pakankamai investicijų bio įvairoviai apsaugoti. Visą tai tam, kad būtų saugoma Europos biologinė įvairovė. Nuomonių skirtumų atsirado štai dėl ko - dėl prekybos taršos kvotomis. Net jeigu pranešėjas ir dėjo didelės pastangas, kad būtų rasta kompromiso formuluotė dėl bandomųjų projektų, ta formuluotė vis tiek dar buvo pernelik bendro pobūdžio. Tai labiau buvo susiję su stambiamis investicijomis. E, bet jeigu norime, kad atsirastų bandomųjų projektų mažiems, e, mažoms įmonėms, reikia eiti dar toliau. Tačiau nereikėtų bandomaisiais projektais vadinti tų iniciatyvų ar siūlymų, kurios iš tikrųjų netitinka bandomųjų projektų kriterijų. Kad e, būtų sėkmingai įgyvendinamos šios nuostatus, kad reikia kad būtų tinkamai apmokomas personalas, kuris rengia projektus ir yra atsakingas už jų įgyvendinimą. Regioninės ir teritorinės struktūros turėtų tuo pasirūpinti. Pilietinės visuomenės organizacijos taip pat yra būtinos tam, kad pavyktų įgyvendinti socialinės sanglaudos projektus ir regionės plėtros ir kaimo plėtros projektus. Kai dėl transporto srities, čia mes labiausiai pabrėžiame e, tvaraus transporto plėtojimo prioritetą. Tvarus transportas ir sistemos, kurios leidžia kombinuoti kelias transporto rūšis, yra labai svarbus dalykas, apie kurį čia yra kalbama. Mes taip pat kalbame apie dviračio panaudojimą, apie apie projektus susijusius su mašinų dalyjimusi. Taigi reikėtų užtikrinti tvarę transporto sistemą mieste. Reikia nepamiršti, kad turime tokių transporto sistemų, kur galima panaudoti upes ar jūras. Bet kai kalbame apie judumą, mobilumą, Pirmiausia, paprastai omenyje turima greitkeliai arba transporto sistema mieste. Tačiau yra, kaip jau sakiau, jūrų ar, ar upių, ar vandens kelių apskritai, kur juos galima integruoti į bendrą transporto sistemą, kai dėl klimato kaitos. Manau, kad požiūris susijęs su ekosistemų apsaugojimu yra peks, pats efektyviausias. Reikia kovoti su klimato kaita ir tinkamai prisitaikyti prie to, kas jau yra įvykę. Dėl to, manyčiau, svarbu yra pabrėžti būtinumą tų priemonių, kurios yra nukreiptos į ekosistemų apsaugą. Būtina tinkamai tvarkytis su pavojais ir sugebėti nuo jų apsisaugoti. Tai ir pasiūlyta priemonė ir yra tokia, kuri leidžia užtikrinti bioįvairovės apsaugą. Tad susijusios politikos e, nėra pakeičiančios viena kitą, jos yra vienas, kit, viena kitą papildančios ir galėtų būti gyvendinamos kartu. Kad galėtume turėti efektyvę sanglaudos politiką, turime aiškiai suprasti, kad kai finansuojame įvairias priemonės, yra būtina, kad to, tos įvairios priemonės būtų viena kita papildančios, kad galėtume iš to finansavimo gauti maksimalią naudą. Ištekliai mūsų turimi yra riboti, tad ir efektyvumo siekti turime maksimalaus. Aš kartu su kolegomis žaliaisiais pateikiau pakeitimų dėl prioritetų ir dėl atliekų tvarkymo bei tinkamo vandens tvarkymo kai turėsime tinkamą politiką susijęs su atliekų tvarkymu ir vandens tvarkymu, reikės susitarti dėl prioritetų ir irgi tos visos politikos turės atitikti iškeltus tikslus ir jiems tarnauti. Atliekų valdymui yra numatyta maksimaliai sumažinti atliekų kiekį, yra numatyta maksimalų jų kiekį perdirbti. Mūsų politika, žodžiu, yra nukreipta štai tokia kryptimi. Mums reikės tam tikslui pasiekti, pavyzdžiui, deginimo įrenginių ir reikės tokių priemonių, kurie susiję tas politikas su priemonėmis, kurias turime jų gyvendinimui. Kai dėl vandens. Reikia sumažinti vandens švaistimą, užtikrinti geresnį vandens panaudojimą ir miestuose reikia atlikti daugiausia darbo šią kryptim. E, čia paprastai vandentikių sistemos yra įrengtos ir miestų vandentikiuose prarandama labai daug vandens, kartais iki 30 procentų. Tad čia yra būtina kažką daryti, reikia skirti lėšų e, tam, kad būtų sutvarkyta sistema taip, kad to vandens praradimo tokio didžiulio nebūtų. Būtina visais lygmenimis kovoti su vandens švaistimu. lietaus vanduo taip pat galėtų būti panaudojimas tam tikroms reikmėms, kaip viduržėmė jūros šalyse. Tai yra tikrai labai svarbus dalykas. Mes sugebėjome vartoti šį vandenį seniau, reikėtų vėl grįžti prie tinkamo šio vandens panaudojimo dabar. Ir čia galėtų būti panaudotos sanglaudos fondo lėšos. Ačiū. Ačiū. Norėčiau kolegoms iš komisijos pasakyti, kad jeigu David Sweet nori dalyvauti diskusijose, jis už dešimties minučių turėtų ateiti, nes mes biški trupučiuką, trupučiuką jau užbėgome už akių darbo tvarkiai. Jan Albrecht. Aš manau, kad na, na, Noriu pasakinti pranešėją už pastangas ir norėčiau pasakyti, kad turime nepamiršti tikrojo sanglaudos fondo pobūdžio. Sanglaudos fondas, kuris buvo sukurtas Maastrichto sutartimi, buvo sukurtas su labai konkrečiu tikslu. Būtent sumažinti kaštus valstybių narių, kad jos galėtų pasirengti stabilumo paktui. Dėl to pirmasis ketinimas buvo sanglaudos fondą koncentruoti ties nacionaliniu, o ne regioniniu lygmeniu. Tai yra vienas iš sanglaudos fondo bruožų, kitas yra didžiulės investicijos į aplinkosaugą, transportą ir taip pat efektyvų energijos vartojimą. Tačiau ne mažiems pastatams nes fondo pobūdis yra toks, kad čia kalbama apie didžiulės investicijas. Dėl to, kaip jau sakiau, šis fondas dabar gauna makroekonominės sankcijas. Pavyzdžiui, Vengrijos pavyzdys labai ryškus yra pastarasis. Taigi turime nenukrypti nuo Sangudos fondo charakteristikos. Turime bandyti neiškaipyti to fondo ir neperkelti jo į kitus elementus, neįtraukti jų. Ir taip pat turime pasirengti ir įrodyti, kad tos lėšos pirmiausia yra naudojamos nacionaliniu lygmeniu. Jos yra asignuojamos nacionaliniu lygmeniu. Nes tai dabar yra svarbu. Ir taip pat neleisti sumenkinti to fondo. Na, mūsų šiandien daug nėra, tačiau, žinoma, Mūsų čia populiariausia tema yra Connecting Europe priemonė. Ir ponė pirmininkė, leiskite man užduoti klausimą, retorinį klausimą komisijai. komisijai. Mes čia nekalbame apskritai apie skaičius, mes kalbame apie patį pagrindą. Išskyrus Connecting Europe priemonę. Ar čia pastebite, kad mes kalbame apie BVP keitimą, santaupas, kalbame apie uh, 10 milijardų fondo lėšų, bet ne apie konkrečius procentus. Jeigu 300, nebūt, nebūtų 300 milijardų, bet būtų 250 milijardų. Ar vis tiek 10 milijardų skirtumėme, ar 5, ar 4 šiai priemoniai? Mes patys pasižadėjome skaičiais ne disponuoti, išskyrus dabar Connecting Europe priemonę. Tai čia kaip koks tai šventasis pasidarė, šventa karvė, kurios negalima liest. Kitas dalykas kurį norėčiau pasakyti komisijai. Galbūt mano žinios nėra pakankamos, tačiau jeigu Connecting Europe priemonė bus 40 milijardų bus numatyta biudžete, jeigu tos lėšos bus paimtos iš sanglotos fondo, tai bus vienas B tikslas. Ar įmanoma iš vieno B lėšas perkelti į vieną A? Aš nežinau, kaip ten yra. Connecting Europe priemonė bus susijusi su agentūra, kuri veiks Briuselėje, ji naudos lėšas iš vienas A tikslo, ar galės naudoti lėšas iš vienas B? Tai čia labai konkretus klausimai. Nes kalba eina apie sangodos fondo lėšas ir dabar kyla klausimas, jeigu lėšos paimamos iš to fondo, ar tai vis dar sangodos fondo lėšos, ar lėšos ar jau kažkas kitko, jeigu jos pranyksta iš sangodos fondo. Taigi labai svarbu šiame reglamente išsiaiškinti tuos dalykus, kuo galima greičiau. Nes jeigu ne, tuomet susidarys įspūdis, kad e, tai yra sanglodos fondo lėšos, o kitais atvejais atrodys, kad jos nėra sanglodos fondo lėšos. Taigi turime nepamiršti, kad sanglaudos fondas yra skiriamas sanglaudos šalims ir jos e, turi būti naudojamas konkrečia, konkrečiais sutartie numatytais tikslais. Ačiū, Vlasak. Ačiū, pirmininkė. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Ir aš kalbėsiu labai glaustai. Visiškai sutinku. Sanglaudos fondas tai yra labai didelis projektas, apimantis infrastruktūrą, aplinką. Ir negalime jo numenkinti, negalime eiti atgal. Aš taip pat norėčiau, kad šis fondas e, galėtų būti panaudotas, pavyzdžiui, E, kitokiems tikslams, tačiau ne tokiems dalykams, kaip pavyzdžiui vandens, e, vandentiekiui suremontuoti, neįsivaizduoju, kaip tai būtų galima sutvarkyti. E, aš remiu kompromisą dėl, pavyzdžiui, 10 milijonų pervedimą iš sanglaudos fondų Connecting Europe priemoniai. Tai yra gera idėja, tačiau sanglaudos politika dėl to negali nukentėti. Commission. Dabar perinam prie komisijos. Nikolas Martin. Thank you, Chair. Think, uh, the... Ačiū pirmininkė. Daugelis problemų paminėtų su sanglaudos fondo reglamentu yra gana gerai uh, persvarstyta. Dėl sanglaudos fondo apimties išplėtimo galiu tik pakartoti tai, ką sakė ponas Olbrichtas. Sanglaudos fondas turi specialų tikslą, jam skirta speciali vieta sutartyje E, jis neprieinamas visoms valstybėms narėms, kaip ir ERDF, jis yra skiriamas tik valstybėms narėms, kurių bendros nacionalinės pajamos nesiekia 90 procentų vidurkio. Tačiau jis turi specialių ypatybių. Jis turi būti panaudotas konkretiems tikslams. Komisija mano, kad šio apribojimo nereiktų keisti, nes jeigu tai pakeisime taip, kad Taip kaip kai kas siūlo, tiesiog e, fondas praras e, savo esmę. Todėl komisijos pasiūlymas ir buvo išlaikyti esamą padėtį naudojant šį fondą ir komisija todėl e, mano, kad reikia, nereikia, kad, atsiprašau, nereikia plėsti uh, E, sanglaudos fondo apimties, apimant energijos efektyvumą ir būsto sektorių. Tai yra ne todėl, kad tai nėra labai svarbi investicijų sritis, bet mes manome, kad e, tos investicijos galėtų būti e, paimtos iš ERDF. Koks ryšys su e, Connecting Europe priemonė? Apie tai buvo kalbėta labai daug. E, Atkreipiu dėmesį į pranešėjo svarbius pastebėjimus. Jis sakė, kad reikia siekti teisingos, e, teisingo pagrindo tam. Aš e, tai pasižymėjau ir komisija be jonės yra pasirengusi išnagrinėti bet kokias formuluotės ir kompromisus, užtikrinsiančius, kad e, Connecting Europe priemonė bus paremta finansiškai pakankamai ir išvys dienos šviesą. Tačiau tuo pat metu Europos komisija ją reiškia didelį susirūpinimą, sakydama, kad negali būti prarasti pagrindiniai Connecting Europe priemonės elementai. E, tai reiškia, kad nebūtinai reikia atsisakyti nacionalinio signacijų. Mūsų siekis dabar yra šią priemonę sutelkti į konkrečius tikslus. Ji turi būti tikslinga ir nukreipta į e, didžiausias infrastruktūrinės reikmes. Taigi mes negalėtume sutikti su tuo mechanizmu, e, kuris e, e, nėra įrašytas, kur, apie kurį nėra pakankamai aprašyta šiame pakeitimų projekte. Dėl biudžetinių klausimų mes kol kas, aišku, dar nežinome, kokia bus biudžetinė sąranga, tačiau mano konkreti reakcija būtų tokia. Jeigu į galutinį daugiametės finansavimo programos teisės aktą bus įtraukta speciali nuostata dėl Connecting Europe priemonės panaudojimą pagal vieną tą kategoriją, ar tai būtų 10 milijonų ar kitoks skaičius iš sanglaudos fondų ateinančių iš vieno B, tai būtų įmanoma, kad teisės akto rengėjas galės nuspręsti, jog taip, nusprendus, kad taip vyks, taip ir atsitiks. O kai jau pinigai bus perkelti į Connecting Europe priemonę, tai jie nebebus traktuojami kaip sanglūdos fondo pinigai. Ta sum, tie fondai praras sanglūdos fondo ypatybės, išskyrus tą sąlygą, kad sanglūdos fondui taikomos taisyklės ir toliau būtų taikomos. Tai yra numatyta bendro finansavimo e, koeficiento sistemoje ir panašiai. Tam reikės tiesioginių investicijų. Čia mes išrandame kažką naujo, bet kita vertus tai eina į tiesioginio valdymo sistemą ir daugiau nebebus galima sakyti, kad tai yra sanglaudos fondo pinigai pagal tiesioginį valdymą. Tai eina į CEF, Connecting Europe priemonė. Tačiau tai išlaikys e, sanglaudos fondo pagrindinės ypatybės. Tai atsispindės mechanizme, kuris e, leido perkelti pinigus iš vienos eilutės į kitą. Dėl e, keletas pagrindinių klausimų dėl e, makroekonominių sąlygų. Čia buvo labai plačiai apie tai diskutuota. Komisija išlaiko nuomonę, kad e, apie tai turėtų būti kalbama, taip turėtų būti daroma, kai kalbame apie visus fondus numatytus e, pro, nuostatų reglamente, bendrajame nuostatų reglamente. Sakome, kad e, jokių E, iš ankstinių nusistatymų neturėtų būti, kad tai neturės poveikio regionams. Sąsajos su makroekonominėmis sąlygomis turi būti numatytos. Tačiau visi tie argumentai e, yra pakankamai gerai aptarti. Tačiau nemanome, kad reikėtų e, dėl to dabar labai plačiai kalbėti. Turime pirmiausia aptarti ekonominės aplinkybės susidariusią šiuo metu ir jie leistų visai pagrysti komisijos pasiūlymo e, pozicijas. Dėl bendrų rodiklių. Šiuo klausimu komisija yra pasirengusi išklausyti jūsų ir jeigu bus pasirinktas bendras požiūris dėl visų e, reglamento fondų, tai geriau bus nustatyti bendrus rodiklius įgyvendinimo teisės akte, nes tada būtų galima rasti geresnių būdų rodikliams nustatyti. Manau, kad komisija yra pasirengusi tai padaryti. Ačiū. Thank you, Viktor. Dėkoju, Viktorai. Dėl išsakytų pastabų norėčiau, aišku, padėkoti poniai Maconiai, išėjo, bet aš visapusiškai pasisakau už tai, kad reikia tokio tokios ekonomikos, e, kur mažai būtų sunaudojama anglies ir kad būtų mažinamos CO2 emisijos, šiltame efektą sukeliančios emisijos. Aš irgi to siekiu ir esu pasirengęs įtraukti ir jos pakeitimus apie tai. Kitas klausimas susijęs su visomis problemomis, kurios liečia transporto infrastruktūras, aš vėlgi bandysiu susitelti ties pagrindiniais transeuropiniais transporto tinklais. Na, o ir bandysiu spręsti TNT problemas, o ne tų, ne tų tinklų problemas, tinklų, kurie aktualūs regionams ar regiono dalims. Dabar dėl to, ką sakė kolegai Žaliųjų, ponas Lisogelos. Ačiū labai už jūsų pastabas. Kaip puikiai žinote, aš ir pats pateikiau pakeitimų, kad būtų sustiprinta biologinė įvairovė ir Natūra 2000 finansavimas. Aš irgi bandžiau, kiek įmanydamas, nuolatos kartoti tas problemas, kurios yra susijusios su tuo, kad reikia gerinti institucinius ir administracinius pajėgumus. Ir esu pasirengęs išklausyti ir Europos komisijos. Ir laukiu, kada jie parengs aišku planą, kaip tą padaryti ir kad tai vyks iki 2014 metų, nes 2000, nuo 2014 metų tos institucinės ir tie instituciniai ir administraciniai gebėjimai jau turi veikti, funkcionuoti. Ir kaip išgirdome šiandien, kartais mes, mums parlamentarams reikia paaiškinimų dėl to, kokia yra vienos savokos prasmė ar kokio tai sakinio prasmė. Jeigu norime, kad parlamente būtų Britų enciklopedija ar kokia kitokia, na įsivaizduokite kaip tada elgtis ir dirbti regionams, jeigu ir mums reikia tokių almanachų. Taigi reikia sukurti tuos administracinius institucinius gebėjimus ir kuo greičiau, nes tai aktualu ir Connecting Europe priemonės atžvilgiu. Kiti aspektai susiję su transportu, apie tai kalbėjo panas Krisogelos. Vėlgi esu pasirengęs dirbti, tačiau nenorėčiau atverti problemų ir kalbėti norėčiau kalbėti daugiau apie transeuropinius aspektus, o ne kitus, bet aš manau surasime būdą, kaip būtų galima parengti kompromisą. Dabar kaip spręsti klimato kaitos problemas. Džiaugiuosi, kad vienas kolegų iš kitų, kitos frakcijos paskelbė, kad, kad tai yra kaip ir žalioji revoliucija sangaudos um, pranešime. Aš labai džiaugiuosi dėl tokios minties, nes tai atspindi visų politinių frakcijų indėlį ir bendrąją dvasę. Ir tai yra tikroji europinė vertybė dabar. Dėl to ir yra ji tokia svarbi ir ji turi būti įtraukiama į sangudos politiką apskritai ir visą tos politikos finansavimą. Dabar tai, ką sakė ponas Olbrichtas. Aišku, aš noriu, kad sangudos fondas būtų skirtas pirminiams tikslams. Aš noriu, kad būtų finansuojami ir tie projektai, kurie yra susiję su energijos taupimu būsto srityje ir centrinio šildymo, kogeneravimo, gal regeneravimo jėgainėms finansuoti. Dėl kelių priežasčių. Pirmiausia, ir tokiu būdu atsakau ir į komisijos pastabas, jeigu tą būtumėme padarę, likščioliai problemos neliktų. Tačiau pažvelkime į statistinius duomenius, kuriuos pateikė Europos komisija. Mes, mums nuolatos sakoma, kad su dabartinėmis investicijomis, su dabartiniais procentais ir finansavimu pagal dabartinės sąlygas ir taisyklės tik tai 20 metais pasieksime tikslų. Taigi kitos daugiametės mes programos pabaigoje ir pasieksime tik pusę tikslų dėl klimato kaitos ir geresnio energetinio mišinio, ir energijos taupimo, ir perpus mažinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas ir taip toliau ir panašiai. Taigi labai svarbu paskatinti ekologinius dalykus ne tik mūsų ekonomikoje, bet užtikrinti ir tvarumą. Dėl to aš ir siūliau pakeitimus dėl energijos taupimo būsto, būsto srityje, kad būtų įmanoma finansuoti ir transporto tinklų projektus, šildymo projektus. Ir taip atsakau ir pono Hristogelos klausimą. Visi projektai, kurie yra susiję su atsinaujinančiais energijos šaltiniais, jie visuomet gaus finansavimą pagal mano pakeitimus. O o apie apivartinius taršos leidimus nekalbama. Yra numatyta tam tikra riba ir iki tos ribos viskas būtų finansuojama, o virš ribos vis, nebus finansu, viskas finansuojama išskyrus jėgainių statymą. Taigi, tokiu būdu bus užtikrinama tvari ir veikianti sistema ir nesukursime papildomų problemų dėl kitų aspektų dėl Connecting Europe. Aš visiškai pritariu ponui Olbrichtui. Ir ne veltui. Visos tos problemos, kurios buvo paminėtos ir ponė Maconė apie tai kalbėjo, rodo, kad yra problema ir džiaugiuosi, kad Europos komisija dabar yra pasirengusi siekti kompromiso. Kadangi tai yra žaidimo, toks yra žaidimo pavadinimas, reikia siekti kompromiso, kad viskas taptų įmanoma. Jeigu kompromiso nebus, tuomet projektas mirs. Ir aš nenoriu kad Connecting Europe priemonė būtų per anksti nužudyta. Aš norėčiau, kad įduotų naudos. O kalbant apie šią priemonę, svarbiausias yra tarp valstybinis, tarp sien, per sieninis elementas. Ir aš prašau komisijos siekti to kompromiso, kuris galiausiai užsitikrins ir tarybos paramą, nes žinome, kad vieningai turime apsispręsti. Na, o taryba yra arčiau parlamento nei komisija šiuo atžvilgiu. Tai mane šiek tiek neramina ir aš atsargiai tikiuosi, kad e, bus gal pasiektas tas kompromisas. Dėl dešimties milijardų, kurie buvo paminėti pono Blasako, aš jam norėčiau labai padėkoti už jo pozityves pastabas. Akivaizdu, kad pinigai turi būti paimi, paimami iš sangodos fondo. Ir aišku, tokiu būdu tai paveikia viršutinę ribą. Turime pasirūpinti, kad sanglos politikos tikslai būtų įgyvendinami, perkeliant lėšas netgi ir Connecting Europe priemoniai. Taigi čia vėlgi prašau ir tikiuosi kompromiso. Dėl kitų dalykų aš manau, kad mes susitarsime. Ir galiausiai dėl pranešimo bus balsuojama tada jau susitarus ir su Europos komisija ar su taryba prireikus. Taigi ačiū dar kartą už pasisakymus ir aš esu atviras atvir, tolesnėms diskusijoms ir kuriant kompromisinius pranešimus Liepos mėnesį, e, pakeitimus Liepos mėnesių. Ačiū, Viktorai. Persime prie paskutinio mūsų darbo atvarkės punkto. Tai yra pranešimas, kur mažiausiai yra pakeitimų. Ir aš tikiuosi, kad Jochimai, liksime ne dviese, Net bus ir daugiau kolegų aptariant šį pranešimą. Taigi, Jochimai, žodis tau. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, iš tikrųjų, aš pats pateikiau komisijos siūlymui pakeitimų. 28 tik buvo gauti papildomai, jos pateikė kolegos. Mano supratimu tai rodo, kad mes pakankamai ilgai diskutavome prie komisijos siūlymų komitete. Mes taip pat mums surengė klausimų šią temą ir aš manau, kad komisijos siūlyme jau yra atsižvelgiama į visų pareikštus pageidavimus. Ir daugeliu įtinka tie siūlymai, kai dėl pakeitimų. Manau, kad būtų galima dar šį beitą pagerinti. Pavyzdžiui, yra sakoma, jog reikėtų labiau atsižvelgti į ET, ETBG, kalbant apie regioninės politikos gyvenimą. Na taip, aš tam galiu pritarti, nes teritorinio bendradarbiavimo grupių diskriminavimas turėtų baigtis, nes tai apima daugelį partnerių ir reikėtų, kad konkursuose galėtų dalyvauti Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės. Dabar dėl šių grupių veiklos kitose valstybėse narėse komisijos tarnybos e, supranta, kad yra naudinga remti šią priemonę. Mes jau bandėme ir kitų priemonių atveju jas panaudoti. Pavyzdžiui, kalbant apie Europos partnerystę ar e, stojimo partnerystė tomis grupėmis buvo naudojamasi, tos grupės gali veikti už ES ribų, jos gali veikti įvairiuose sektoriuose, e, savo pareigas atliek, atlikdami komisarai turėtų labiau skirti dėmesio šioms grupėms. Dabar, kai dėl ekonominio, bendro ekonominio intereso paslaugų. Čia vėlgi tos grupės gali aktyviai dalyvauti, pilietinės visuomenės organizacijos ir nevyriausybinės organizacijos dažnai e, turi savo atstovus tose grupėse ir tai yra kažkas veikintino ir, ir, ir pageidautino. O, kai dėl pilietinės visuomenės šiuo atveju terminas nėra pakankamai E, aiškus, ar reikėtų galimybę būti tokių grupių nariais atverti visoms organizacijoms, gal nebūtinai reikėtų apsi, apsispręsti dėl to, kas galėtų būti, kokios organizacijos galėtų būti tos grupės narimis. ES 2020 strategija, apie strategiją kalbant ir kalbant apie partnerystę, apie partnerystę tarp Europos komisijos ir valstybių narių, uh, E, reikia pasakyti, kad čia daugelis detalių dar turi būti patikrintos ir rengiant operatinės programas reikėtų atsižvelgti į teritorinio bendradarbiavimo grupės. Pranešimo projekte regis nereikėtų kalbėti apie naujas finansinės paskatas teritorinio bendradarbiavimo grupėms kurti. Mano supratimu, ten dokumente jau dabar yra tų paskatų pakankamai numatyta. Mes neturėtume e, taip pat nu, paremti nuomonės tų, kurie mano, kad lėšų reikėtų daugiau. Dabar darbuotojų samdymo, samdymo procedūra. Komisijos siūlymai leido e, procesus padaryti lankstesniais. Vyko iš ankstinės konsultacijos, jų rezultatą buvo atsižvelgta komisijos dokumente. Europos bendrijų organo statusų suteikimas toms grupėms būtų ne visai geras dalykas, nes tai būtų brangu ir, ir būtų sunkiau dirbti, nes kiekviena valstybė narė gali organizuoti tokią savo e, grupės ir gali spręsti dėl to, kokį statusą joms suteikti. Manyčiau, kad šešių mėnesių laikotarpis leidimams gauti yra subalansuotas siūlymas. Tai yra tas laikotarpis, kurį reikėtų pasiūlyti tarybai ir paremti. Neilginti, nei trumpinti jo nereikėtų, nes aš manau, kad šeši mėnesiai yra idealus laikotarpis ieškant kompromiso. Be kita, ko reikėtų atskirai įvertinti ultraperiferinius regionus. Ten tos teritorinio bendradarbiavimo grupės veikia ypač aktyviai Aš nepritariu tiems, kurie sako, kad ultraperiferiniai regionai yra diskriminuojami. Net jau šiandien gali tokios, tokios grupės kurti ultraperiferiniai regionai, tam nėra jokių kliūčių. Vidaus rinkoje. E, vidaus rinka yra Europos Sąjungos reglamentuojamas ir jos kompetencijos dalykas. Tačiau liekame atviri dėl siūlymų susijusių su, su lankstumo įtvirtinimu. Dėkoju visiems, kurie pateikė pakeitimus ir to prisidėjo prie diskusijų. Nekantriai lauksiu tolesnio bendradarbiavimo ir tikiuosi, kad komitete mūsų darbas vyks sėkmingai, rezultatas bus geras, o paskui pažiūrėsime, kaip viskas vyks taryboje. Manau, kad ten viskas atrodys sunkiau negu čia. Ačiū. Tai A, aš tokia nusivylus, kad net padėjėjim žodį galėčiau suteikti. Bet ką darysi, nieks nenori pasakyti. Tai Janas Olbrichtas. Puiku. Esu ypatingoje situacijoje, nes rengiau pranešimą dėl regionės plėtros dėl e, teritorinio bendradarbiavimo grupių prieš kurį laiką ir buvo sunku sutarti taryboje. Ir tai, ką daro Joakimas Celeris, yra tikrai dabar svarbus žingsnis pirmin. Diskusijos yra nuolatinės dėl tų grupių vaidmens ir ar reiktų įtraukti tai sanglaudos politikos paketą ar ne, nes čia kalba ne apie, eina ne apie pinigus, o apie teisinę priemonę. Ir aš manau, kad reiktų įtraukti į tą paketą šias grupės Na ir vienas pakeitimų, kurį Joachimas Celeris siūlo. Čia svarbu suprasti ir Europos teritorinio bendravimo grupės vaidmenį virš sanglaudos fondo. Tai turėtų būti naudojama ir kitais tikslais, ne tik tarp valstybiniam elementui. Kaip teisinė priemonė naudinga dėl kelių priežasčių, tačiau aš nepritariu uh, kai kurių pakeitimų autoriams, kurie teigia, kad darbuotojai, su darbuotojais darbuotojai turėtų būti kaip ES agentūrų darbuotojai traktuojami. Įsivaizduoju tarybos reakciją tokiu atveju. Taryba tikrai nenoriai pritarė tokioms grupėms ir jeigu tai padarysime kaip Europos agentūrą, agentūrų statusą turinčias grupės, tuomet nežinau, gal tam tikros tarybos šalys nuspręstų Lenkiją, Slovakiją ir panašiai, bet ne, ne tik dėl atlyginimų ir statuso kilo daug problemų. Ir tos grupės iš principo buvo įdomus ar eksperimentas, kaip europinės institucijas paversti juridiniu asmeniu dėl įvairių metodų. Uh, Ir reglamentas bei Johimo pasiūlymas ir yra kontaktų su regionų komitetu rezultatas, jo viena funkcijų prižiūrėti tas grupės, jie atlieka tą stebėseną, rengia ataskaitas, kaupia duomenis. Taigi dabar kyla klausimas, ką galima keisti būtų. Ir aš manau, kad jeigu me, mums parlamentui pavyks susitarti su taryba, ir sustiprinti šiek tiek tas grupės, tai bus labai sėkmingas rezultatas. Nes tikrai yra didžiulis nenoras e, patvirtinti tą priemonę, o dabar matome, kad einame neblogą linkmę. Dabar kalbant apie laiko, tvirtinimo laikotarpį. Aišku, taryba norės kuo ilgesnio to laikotarpio. Geriausia penkerių metų o mums reiktų pasitelkti logiką. Jie turi pagrysti tuos penkis mėnesius. Vlasekas siūlė keturis mėnesius, penkis metus. Vlasekas siūlė keturis mėnesius, kai ši ar taryba pritars. Jeigu pavyks išsiderėti dėl šešių mėnesių, ir tai jau bus labai geras rezultatas, nes dabar tikrai prireikia daugiau laiko. Taigi turime akcentuoti šį reglamentą, nes reglamentas susijęs ne su pinigais, bet su labai įdomios priemonės sukūrimu, kuri gali labai plačiai funkcionuoti ateityje. Ačiū, kiek suprantu, Davidas Svytas ką tik įėjo į salę ir žino viską apie šį pranešimą ir dabar gali pasisakyti. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš labai atsiprašau, kad pavėlavau ir negirdėjau pradžios. Mes per anksti pradėjom svarsyti pranešimą, tai čia ne jūsų kalti. Jūs kaip visada dirbat labai e, greitai. Aš e, turbūt nepasakysiu nieko naujo, ką sakydavau anksčiau šiame komitete. Kaip visuomet, labai džiaugiamės jūsų, dėl jūsų pozityvios reakcijos, esame dėkingi už pranešėjų ir kitų žmonių pozityvės komentarus. Mes suprantame, kad jūs remiate ir paramos priemonių išlaikymo principą ir mūsų pakeitimų tikslus, jūsų, jūsų pakeitimų tikslus aš labai puikiai suprantu. Dėl konkrečių pakeitimų, kurie yra šiandienos darbo atvarkėje, daugelis jų, e, kaip mes puikiai prisimename, atspindi jūsų geranoriškumą. Bet kai kuriais atvejais mes norėtume šiek tiek išlygų, šiek tiek abejonių išreikšti. Pavyzdžiui, kai kuriuose pakeitimuose yra demonstruojama politinė valia, nenurodant tikslių žodžių, ką, tas, ką ta gera valia reikš įgyvendinant reglamentą. Kitaip tariant, e, gal konstatuojamoje dalyje yra daroma kažkokia nuoraida, kuri neturi jokių praktinių e, padarinių. Gal tai yra naudinga politikai, bet, politikams, bet įgyvendinant tai nebus labai naudinga. Antra dalis - pakeitimai, kuriais bandoma sutelkti dėmesį į vieną konkretų aspektą, e, pagal kurį EGCTC galėtų būti naudojami. Aš norėčiau jūsų komitetui priminti, kad tų pakeitimų tikslas yra ETBG, bet juos turėtų būti lengviau ir lankščiau galima panaudoti. Dėl tos priežasties mes norime uh, panaudoti, pa, išskirti atskiras grupės kurios puikiai tarpusavyje yra suderinamos ir jos galėtų puikiai pa, būti panaudojamos e TBG principu. Trečia pakeitimų grupė - pakeitimai, kuriais atrodo bandoma padaryti įtaką kitiems ES teisėms aktams. Tai gali būti finansų reglamentas, įvedami apibrėžimai, kuriuos užgoštų finansų reglamentas, arba gali būti pakeitimai susijęs su įvairiomis Europos programomis, pavyzdžiui, mokslinių tyrimų, aplinkos apsaugos ir panašiai. Aš norėčiau priminti gerbiamams kolegoms, šis prane, reglamentas yra susijęs su ETBG instrumento funkcionavimu ir jis negali pakeisti kitų ES ES teisų nuostatų. Ir šių konkrečių pakeitimų tikslai jau yra pakoreguoti. Mes palaikome nuolatinį kontaktą su kitais politikos vykdytojais ir e, matome, kad e, viskas greitai susidėlios į savo vietas. Ir geriausia yra pakeitimai, kuriuos būtų galima įvardinti kaip gerus, puikius pakeitimus, jie atrodo priimtini ir jie būtent atitinka mūsų poziciją, galbūt dėl tų priežasčių, kad komisija nusprendė per daug tol drąsiai neiti kad Europos parlamentas būtų patenkintas ir galbūt tekstas e, yra labai aiškiai surašytas. Bet apskritai mes esame patenkinti tuo, kas padaryta. Ministrų taryba, tikiuosi, irgi bus patenkinta, bet palaukim ir pamatysim, kaip bus. Tiek trumpai galėjau pasakyti, ponė pirmininkė, apie tai, apie šios pakeitimus. Jeigu turit klausimų arba norit su mano kolegom pasišnekėti, e, Mano kolega tarp kitų irgi ką tik atvyko ir jis yra žymiai kompetitingesnis negu aš, jis gali kalbėti apie teisinius klausimus. Thank you, David, very much. Uh, Joachim. Ačiū Dėdė, Joachimui žodis. Ja, vielen Dank nochmal auch uh, für. Dėkoju. Dėkoju Janui Olbrichtui. Komisarė dabar yra mūsų komiteto pirmininkė. Ji stovėjo prie lopšio, kai tas vienetas, kurį mes vadiname Europos teritorinio bendradarbiavimo grupė, gimė. Taigi, Bavarijos ir Austrijos regionai, pavyzdžiui, įeina į tokį vienetą, naudojasi tomis grupėmis ir tas teritorinio bendradarbiavimo grupė leidžia gilinti teritorinį bendradarbiavimą. Tai yra juridinė priemonė, kuri po truputuką bręsta, vystosi, e, vis plačiau naudojama tampa ši priemonė. Taigi laikas keisti šį reglamentą, kad būtų galima atsižvelgti į tą naują realybę. Norėčiau pasakyti, kad Vokietijos kai kurios žemės šiek tiek nerimauja, kad praras savo kompetenciją, kad jie perims tos teritorinio bendradarbiavimo grupės. Tiesiog reikėtų pasakyti toms žemėms, kad jos savo kompetencijos nepraras, kai buvo taip ir bus. Tiesiog yra kalbama apie geresnį tarp valstybinį bendradarbiavimą, palengvintą bendradarbiavimą. Taigi šios grupės gali būti puikiai priemonė, ateities priemonė tinkamam bendradarbiavimui tarp valstybių užtikrinti. Ačiū. We, we, we Kągi, baigiame e, svarstyti šį darbo tvarkės punktą. Tai yra pagrindinės mūsų paskutinės diskusijos prieš balsavimus Liepos mėnesį. Gal komisija nori dar mus palaiminti ar, ar kažką? Ne? Pirmininkė. Tik tai gal pakartosiu tai, ką jau sakiau anksčiau ir ką sakiau vakar. Komisija visada pasirengusi jums padėti ateinančiomis dienomis visiems pranešėjams rengiant pranešimus dėl varių reglamentų. Jeigu iš iškiltų kokių tai techninių problemų, mes esame pasirengę padėti tame procese, kuris, kaip suprantame, bus gan sudėtingas, peržiūrint visus pakeitimus, tam, kad būtų parengti kompromisiniai pakeitimai. Taigi, jeigu reikia kokios tai pagalbos techninė prasme iš komisijos pusės, dėl tam tikrų momentų mes esame pasirengę jums padėti. Ir iš vakarykščių šiandienių diskusijų matome, kad siūlomi pakeitimai, tai kaip juos priima pranešėjai, jau yra neblogas signalas, rodantis, kad po Liepos 10 dienos turėsime puikus kompromisus ir galėsime dėrėtis tarp institucijų. Taigi matome, kad yra bendras supratimas esminiais klausimais išryškėjantis komitete ir tai yra mūsų vertimo tie klausimai, kur bus įmanoma surasti visus tenkinantį sprendimą. Nėra jokių priežasčių, kodėl iš šio proceso negalėtų išplaukti tikrai puikūs, gerai parengti reglamentai šioje politikos rytyje. Toks ir yra mūsų bendras tikslas ir e, ketinimas. Ir mes e, tą jaučiame atsižvelgdami į išsakytą paramą. Ačiū Nikolas už tai, ką pasakėte. Mes perduosime jūsų žodžius ir kitiems pranešėjams, kad jie gali kreiptis į jūs dėl techninės pagalbos. Baigiame posėdį, kitas posėdis įvyks Liepos 11-12 dienomis ir e, supratau, kad mažas komitetas yra nuostabu, nes galima dirbti kur kas greičiau. Gal visuomet penktadieniais ir ketvirtadieniais posėdžiaukime, tada viskas vyks kur kas greičiau. Ačiū. Pirmininkė dėkoja vertėjams, posėdis baigiamas.